turime svečių iš Austrijos ir turime pradėti posėdį, kadangi darbo atvarkė labai pilna, taigi norėčiau visus pasveikinti ir iš pradžių pasiūlyti tam tikrų pakeitimų darbo atvarkiai, paprašus tam tikriems kolegoms. Pirmiausia, norėčiau paprašyti jūsų pritarimo, kad septintas punktas Očiai Vlasak nuomonė dėl kultūros ir kūrybos sektorių potencialo išlaisvinimo būtų aptarta prieš penktąjį punktą. Taigi ketvirtą valandą aptarsime šį klausimą. Tai reiškia, kad Sofija Okon nuomonė bus aptariama po septintojo punkto. O antrasis pakeitimas dėl rytojaus darbo atvarkis. Atkreipkite dėmesį, kad balsavimo laikas panksties pusvalandžių. Rytoj balsuosime pusę vienuolikos atsineškite savo balsavimo korteles. Pusė vienuolikos iškart po apsikeitimo nuomonėmis su komisaru Johannesu Hanu. Ir dvyliktas darbo tvarkės punktas bus aptartas po šešiolikto punkto. Jei pritarėte siūlomiems pakeitimams, jei neprieštaraujate ir neturite kitų pasiūlymų, skelbiu, kad darbo tvarkės projektas patvirtintas. Ir dabar galime pereiti prie antrojo punkto. Tai yra e, lapkričio 30 ir gruodžio 1 bei gruodžio 9 posėdžių protokolų patvirtinimas. Kaip visada, jums buvo išdalinti protokolai ir jie bus patvirtinti mūsų posėdžio pabaigoje, jei nieks tam neprieštarus. Dabar pereiname prie, prie trečiojo punkto, tai yra pirmininkės pranešimai. Ir norėčiau iš pat pradžių pasakyti, kad šiandieną pas mus yra atvykusi lankytojų grupė. Tai yra labai ypatingi lankytojai, kuriuos pakvietė Šankeliai. Um, jie yra jaunuoliai Limeriko universiteto studentai ir iš Korko universiteto. Mes paprastai paplojame savo svečiams, tai ir dabar tai padarykime. Taip pat norėčiau pranešti dar vieną dalyką, kuris yra labai svarbus mūsų komiteto darbui ir e, būsimai sanglaudos politikai norėčiau pranešti, ypač tiems, kas nėra šių komiteto nariais, kad vasario 10 nuo 9 iki pusės pirmos šiur komitete bus E, diskutuojama sanglaudos politika. Taigi surė komitete aptarsime visus klausimus e, susijusius su šios, politi su šios politikos ateitimi. Taip pat atvyks komisaras Han, bus daug kalbėtojų, taip pat pasisakys koordinatoriai. Bet ir tie iš jūsų, kurie norėtų dalyvauti šiuose debatuose, prašyčiau pasiruošti ir pasinaudoti visais dokumentais, kuriuos mes tvirtiname, kurie yra regi komiteto pozicija. Nes tas posėdis bus labai svarbus ir diskusija taip pat, kadangi ji įtakos ir surė komiteto poziciją. Dabar pereinu prie ketvirto darbo atvarkės punkto. Tai yra ataskaita, kurią parengė Miroslav Mikolašik dėl 2007-2013 sanglaudos politikos programų įgyvendinimo. Miroslavas taip pat e, į apsikeitimą nuomonėmis pakvietė e, žmogų, kuris jau daugelį metų dalyvauja sanglaudos politikos formavime, tai yra Johannes Rosbach, e, Austrijos erdvinio planavimo konferencijos e, e, vadovas. Ir dabar suteikiu žodį Miroslavui Mikolašikui. Ačiū pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai. Aš džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi galimybę Jums šiandien pristatyti šį pranešimą. Tikiuosi, kad e, dėl šio pranešimo teksto vyks konstruktyvios diskusijos. Noriu pasakyti, kad tai yra mm, pasidalyta darbo tarp šešėlinių pranešėjų ir visos frakcijos tikrai labai remia ir padeda man ir aš labai džiaugiuosi šešėlinių pranešėjų darbu to klausimu. Jeigu leistumėte, aš dabar trumpai pasidalyčiau pastabomis, ką parengiau šiandienai. Mm, pirmininkė, jūs kaip pabrėžėte, tai turime svečių mūsų posėdėje, tai yra ekspertai iš Austrijos, kurie galės plačiau papasakoti šią temą apie visas aktualijas. Komisijos komunikatas yra sanglaudos, dėl sanglaudos politikos 2010 e, metais, vertina 2007-2013 metų laikotarpio planų gyveninimą ir komisijos darbo programą. Labai svarbu, aišku, pagalvoti apie tai, kas yra įvykdyta sanglaudos politikos srityje ir kas dar lieka nuveikti laikotarpiui e, 2007-2013. Taigi, būtent kalbame apie darbo programą, kuri pradėta 2007 metais. Lygiai grečiai, aišku, turime galimybę aptarti įvairius elementus. Turime aišku, įsiaiškinti, kuriuose srityse mums reikia daugiau pastangų, kur reikia daugiau darbo. Taip pat reikia panalizuoti, kaip komisija įgyvendino programas ir kaip teikia strateginės ataskaitas. Čia kalbame apie dabartinį programavimo laikotarpį ir programų gyvendinimą ir kalbame apie strateginės ataskaitų teikimo procedūras, bet taip pat yra kalbama ir apie ateitį sanglaudos politikos. Taigi, pirma, Programų gyvendinimas trumpai. projektų, kurie buvo parinkti, apimtis yra labai svarbi - 93,4 milijardo eurų. Tai tokia suma, mm, kuris sudaro 27 procentus tų išteklių, kuriuos galima panaudoti šiam laikotarpiu. Valstybių narių pažanga gali būti laikoma gana priimtina, aišku, atsižvelgiant į tai, jog Socialinė ekonominė situacija 2008-2009 metais labai smarkiai e, pablogėjo dėl pasaulinės krizės, bet taip pat ir dėl tos reformos, kuri buvo įvykdyta 2007-2013 metų laikotarpio programoje. Tačiau kai kurios valstybės narės atsilieka nuo tų 27 procentų es vidurkio. Pažanga yra labai skirtinga lyginant valstybės narės ir lyginant skirtingas temas bendri parinkimo skaičiai būtų apie 40 procentų devinių valstybių e, narių atveju, e, mažiau nei 20 procentų kitų keturių valstybių narių atveju. Kita vertus, e, projektų parinkimo vidurkis labai aiškiai matomas trijose srityse - konvergencija, regioninė konkurencija ir užimtumas bei Europos teritorinis bendradarbiavimas. Ta pati būtų galima pasakyti apie Lisabonos e, veikl, e, veiksmų kategorijos projektų parinkimą. Iš viso 63 milijardai eurų kaip paskelbta yra būtent paskirta Lisabonos veiksmų programoms. Dabar, kalbant apie išanalizuotus atitinkamus duomenis, aš manau, kad reikia dėti daugiau pastangų tam tikrose srityse. Ypač Pavyzdžiui, reikia pagerinti įgyvendinimo lygį, reikia vengti e, pernelyg didelio vėlavimo, reikia užtikrinti finansinę drausmę. Na ir galiausiai, kas yra, yra labai svarbu, reikia užtikrinti sinergiją, sąveiką su kitomis e, ES politikos kryptimis. Projektų parinkimas ir įgyvenimas turi būti paspartintas ypatingai geležinkelio sektorėje kai kuriuose energetikos ir aplinkos sritise, skaitmeninės ekonomikos, socialinės įtraukties, pajėgumų didinimo bei kitose sritise. Tačiau taip pat reikia turėti omenyje, kad programų įgyvendinimas yra testinis dinamiškas procesas, kurį dar galima įtakoti. Tai yra per tokias priemonės kaip trūkumų išryškinimas visame procese ar tų sričių išryškinimas, kuriuose reikalingos reformos. Ypač reikia um, akcentuoti pažangę praktiką, kuri galėtų padėti kitiems pagerinti savo uh, veiklos efektyvumą. Todėl valstybės narės yra skatinamos pagerinti įgyvenimo tempus, uh, daugiau renkti efektyvių veiklos uh, planų pagal suderintus tikslus. Antra, strateginės ataskaitos atsiskaitimas. Tai yra priemonė, kuri turi strategiškai atspindėti situaciją, kad būtų galima aptarti sanglus politikos e, tematinės e, kryptis, pasiremiant informaciją, kuri yra surinkta iš valstybių narių. Strateginės ataskaitos, aišku, yra ir nuolat vykstančio proceso vertinimo priemonė, kadangi tai yra vykdoma dabartinio finansinio laikotarpio eigoje, įvertinant valstybių narių daromą pažangą, siekiant es užsibrieštų tikslų ir sukuriant tinkamą pagrindą, kad būtų galima pasiekti gerų rezultatų. Aš noriu pabrėžti pažangę praktika. Noriu akcentuoti, kad ji gali pager, padėti pagerinti atsiskaitimo kokybę ir taip pat sustiprinti tą jausmą valstybių narių tarpę, kad jos yra autorės, jos yra savininkės tų projektų. Taigi, tokios būtų priemonės, kurios padėtų pagerinti atsiskaitimą. Visų pirma, reikia koordinuoti atsiskaitimą, reikia žiūrėti apie rezultatus, reikia teikti ataskaitas apie sinergiją su nacionalinė politika ir ES politika. Reikia renkti viešasias konkursas konsultacijas ir vieš, viešasias diskusijas su interesuotomis šalimis. Reikia teikti ataskaitas nacionaliniams parlamentams, kad jie galėtų pateikti nuomonės. Taip pat reikia skelbti ataskaitas vyriausybinėse e, internetiniuose puslapiuose. Kaip matote, stengiuosi kalbėti labai trumpai be abejo, kadangi tikiuosi, kad e, po to šiandien galėsime dar ir e, konstruktyviai padiskutuoti e, šiais klausimais ir, ir taip pat dar, kad tikiuosi, kad ir svečiai turės galimybę išsakyti savo nuomonę. Taigi dabar labai svarbu kalbėti apie sanglaudos politikos programų gyvendinimo gerinimą. Uh, Dabar mes esame, aišku, laikotarpio viduryje, todėl būtina suprasti, kaip buvo gyventa politika iki šiol, reikia pasimokyti iš patirties, reikia prisidėti prie diskusijų dėl um, sanglaudos politikos ateities, dėl sanglaudos politikos 2. Aš labai tikiuosi, kad mūsų tolesnis bendarbiavimas išliks konstruktyvus ir leis su, e, užtikrinti tikrai aukštos kokybės e, strateginį ataskaitų pateikimą 2010 metais. Ties čia aš gal ir sustosiu, pirmininkė. Aš noriu iš karto pristatyti ir mūsų svečią, kuris dabar ir kalbės, tai yra Johannes Rosbacher. Jis sėdi štai čia salės dešinėje. Gal galėtumėt atsistoti? Ačiū. Ačiū, ponė Rosbacheriai. Taigi, ponas Rosbacher um, perskaitė savo pranešimą ir norėčiau mm, pasakyti, kad pirmininkė Hübner pažįsta šį ekspertą iš tų laikų, kuomet jis buvo Austrijos atstovas Briuselėje, netgi du kartus. Iki to laiko jis buvo regionės plėtros e, agentūros direktorius e, Žemutinėje Austrijoje ir jis taip pat buvo e, atstovas fede, Austrijos federalinės kanceliarijos atstovas ES lygmenių. Dabar jis vadovauja Austrijos erdvinio planavimo konferencijai. Taigi, Pone Rosbacheri, dėkoju už tai, kad atvykote į mūsų posėdį ir iš karto norėčiau suteikti Jums žodį. Dankeschön. Ähm, danke, Frau Vorsitzende. Guten Tag, äh, werte Abgeordnete. Ačiū. Turime problemų su mikrofonu, taigi nelabai galime kol kas versti. Please, I hope so. <laughs> so, noch einmal. Ja, jetzt ging das besser. Ähm, guten Tag, Frau Vor Na kągi, dabar atrodo viskas geriau, taigi pamėginsiu dar sėkim. Labą dieną, pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Noriu padėkoti už galimybę sutikti su jumis, taip pat noriu padėkoti tarybos kolegoms Na ir tai jau ne pirmas kartas, praeitą kartą, kai lankiausi parlamente, tai dalyvavau kaip tarybos atstovas ir baiginėjau darybų procesą dėl tam tikrų e, vystimo direktyvų. Ir man tikrai malonu dabar matyti kai kurius jau tada sutiktus kolegas, poną Anroj, poną ministrą toliau. E, bet kuriuo atveju manau, kad gana apie praeitį mane pakvietė, kad šiandien jums papasakočiau šiek tiek daugiau apie strateginę ataskaitą, strateginio ataskaitų rengimą, strateginį požiūrį, ką galima padaryti valstybėse narėse. Turiu keletą puslapių įžangos, keletą puslapių apie strateginių ataskaitų renkimą. Šiek tiek trumpai apžvelgsiu ir Austriją, padėti Austrijoje, na ir paskiau apie ateities perspektyvas. Žinote, visuomet e, yra dėkingas dalykas kalbėti apie savo šalį. 27 narių sąjungoje, nes kitų valstybių aš taip gerai nežinau kaip savosios šalies. Taigi Austrija, jūs matote prieš save. Uh, uh, Mm, štai jo žemėlapis, apie mm, 800 kvadratinių kilometrų, 8 e, milijonai gyventojų su truputėliu, e, beveik trečdalis šalies yra nelabai tinkamas gyventi dėl kalnų. Na ir mm, be abejo tai daro didelį įtaką taip pat ir struktūrinių fondų panaudojimui. Dabar jūs matote šalies teritorijoje mėlyną zoną. <clears throat> Tai yra tas e, regionas, kuris e, panaudoja daugiausiai struktūrinių fondų, tuo tarpu kita teritorija raudona vėlgi leidžia ją atskirti, jinai yra pažymėta atskirai. Ir e, kalbant apie sanglus fondus mes gauname 1,46 milijardus eurų iš socialinių fondų, iš struktūrinių fondų, tai sudaro maždaug 0,4 procento su Europinių fondų skiriama ES 27 valstybėm, taigi nėra tokia didelė dalis. E, tarp jų yra įvairios programos, 10 teritorinio bendradarbiavimo programų, 3 tarp nacionalinės, tarp valstybinės programos. E, programų nemažai, lėšų, kaip jau minėjau, netiek jau daug. Taigi iš tikrųjų visai logiška, kad mes viską pabandėme apjungti į vieną nacionalinę strategiją, kai dėl strateginių fondų. 0,08 procentai mūsų BVP e, sudaro struktūrinių fondų lėšos, taigi tai beveik visiškai neženklus skaičius. naujasis laikotarpis, finansinė perspektyva yra susijusi su tam tikrom inovacijom. Kasgi tai būtų? Tai yra trys pagrindiniai brošai. Visų pirma, tai gairės europinėme ligmenyje, e, toliau vadinamosios CSG. E, e, e, toliau mes turime nacionalinio lygio strategijas, e, vadinamasias strat.a. E, TFT, tai yra mūsų nacionalinė strategija. Ir be abejo yra rengiamas audito ataskaitos ir kiti papildomi reikalavimai vykdomi, visam tam reikalingas papildomas finansavimas, bet kita vertus tos pastangos be abejo atsiperka. Apie tai aš pakalbėsiu vėliau. Kaip ir kitose valstybės narise mes rengiame savo ataskaitą, aš čia turiu porą pavyzdžių, porą kopijus, jau ką labai domintų. Taip pat e, rytoj savo pašto dėžutėse turėtumėte rasti elektroninę e, angliškosios ataskaitos kopiją. Iki 2009 metų rugsėjo mėnesio buvo e, įsisavinta maždaug 200 procentai, taigi galima galvoti, kad netoks jau geras yra tas įsisavinimas, tačiau Ehm, per porą metų tas įvykdymas įsibėgė, tik įsibėgėjo ir be abejo reikia laiko, reikia laiko sukurti sistemą, reikia laiko pasiruošti gyvenimui. Taigi e, per 13 mėnesių mes vėliau įsibėgėję iš tikrųjų pasivijome ir dabar jų savinimas yra beveik pusinis. E, na ir iki laikotarpio pabaigos tikimės savinti 99 procentus su fondu. Uh, Daugiausia dėmesio buvo skiriama atskirom e, novatoriškom bendrovim, ypatingai mažom ir vidutiniam įmonėm, nes e, akivaizdu, kad yra didžiulis poreikis e, pagelbėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios pirmiausiai suduria su biudžeto apkartimais. Ir tie projektai, kurie reikalauja intensyvių mokslinių tyrimų, buvo apkarpami pirmiausiai. Nors Austrija yra santykinai turtinga šalis, tačiau krizė palderė ir kai kalbame apie kai kurios e, priešakinius pirmaujančius projektus, mes daugelį dalykų darome savrankiškai. E, iš dalies dėl to, kad e, struktūriniai fondai susijęs su daugybė įvairiausių komplikacijų, sudėtingais reikalavimais ir na, vienas iš pageidavimų iš tikrųjų buvo supaprastinti jų, jų skirstimo tvarką. Uh, Dar vienas dalykas, kurį reikėtų paminėti, tai dalis ataskaitos, kuri nebuvo planuota, tačiau jos pareikalavo parlamentas. Visą tai iškilo krizės kontekste ir tai buvo siejama su Europos ekonomikos gyvinimo paketu. Čia struktūriniai fondai iš tikrųjų suvaidino svarbu vaidmenį ir mūsų vertinimo programos buvo gerai parengtos, dėl to strategijos keis nereikėjo ir iš viso korekcijos buvo gana minimalios. Na, mes tai padarėme laiku. Na, be abejo, sudūrėme ir su tam tikrais uždaviniais. Taigi mums reikia aiškiau, e, konkrečiau nukreipti savo programas į aiškius tikslus. Taip pat reikia sustiprinti programų pastebimumą, tai padaryti nėra lengva, kai turime negausias lėšas. Taip pat reikėtų stiprinti sąsajas tarp įvairių politikos ryčių, taip pat mokslinių tyrimų, žemėnaudos plėtros, svarbu pabrėžti ir sąsajas tarp regioninių fondų ir struktūrinių fondų. <clears throat> Čia galim pasiekti energetinio efekto ir kai kur tiesiog būtų galima supaprastinti visą fondų stebinimo tvarką. E, tiesą sakant, tam tikrose sektoriuose pavyko pasiekti supaprastinimo, e, panaudojant kai kur fiksuotas, e, fiksuotus kaštus ir kitokias trumpalakės priemonės. Na, rausti iš tikrųjų pavyko gana veiksmingai įsisavinti šios fondus. Kokias pamokas mes išmokome, ko mes išmokome iš šitos praktikos? <clears throat> Vėlgi, tai yra gniausios patirtis mums susidarė įspūdis, kad iš pat pradžių E, gana skeptiškai vertiname tos reikalavimus atsiskaityti, pateikti kažkokią tai struktūrinę programą ir panašiai, tačiau ta patirtis buvo gana naudinga. Kaip jau sakiau, programų buvo daug e, ir labai svarbu buvo visą šitą veiklą kažkaip tai organizuoti, suskaidyti dalimis ir panašiai. Mes pergėme strategiją, kuri padėjo kryptingai gyveninti įvairias europinės strategijas, tiek Lisabono strategijos numatytas gairias, tiek, tiek kurios kitus dalykus. Be abejo, europinėme lygmenį praverstų daugiau skaidrumo, daugiau e, tarpusavėje palyginamų, sakės, rodiklių. Valstybėms narėms taip pat e, vertėtų aiškiau identifikuoti, kur e, reikėtų investuoti lėšas. Ir e, čia praverčia e, kertiniai rodikliai arba indikatoriai, kurie iš tikrųjų leidžia e, jau europinėme lygmenyje nustatyti, kur tas finansavimas labiausiai e, vertas nukreipti. Be abejo, visa tai, visa šita patirtis nėra kažkokia tai panasija, kuri leistų spręsti bet kokias problemas, kaip ir komisijos taskaitoje yra minima. Ten suminta, kad regiono totrukis, regiono totrukio problema e, taip pat buvo pastebėta. E, tai ir tai yra iš dalies dėl to, kad e, sunku lyginti duomenys, ne visi duomenys yra tarpusavyje lygiaverčiai, palyginami ir panašiai, na, daugelio atveju žmonės gan skeptiškai žiūri šitos dalykus. Tačiau e, reikia sugebėti kažkaip tai paaiškinti žmonėms, e, e ką mes turime minį, pavyzdžiui, kalbame apie tos skaitinius rodiklius, e, reikia kad sprendimai būtų daug e, labiau pagirsti kiekybiniais rodikliais ir e, tarpusavio palyginimu. Taigi mūsų Austrijos metodas iš tikrųjų, man atrodo, yra vykęs ir mes jo didžiuojamės. Mes uh, turėjome sukurti tokias strategijas, laikydamėsi savo įsipareigojimų uh, teikti ataskaitas ir tuo būdu atsirado, susikūrė savotiškas uh, stebėsinos procesas, kuris E, šiuo atveju nebūtinai yra privalomo pobūdžio, jis tai gali būti ir taikomas ir savanoriškai. Na ir dar keletas e, pastabų dėl ataskaitos. Pavyzdžiui, 47 e, ataskaitos puslapyje, jeigu jums įdomu, yra sanglaudos politikos apžvalga bendryje ir kalbama, kad reikėtų įtraukti įvairias grupės, įvairiausių, pastelkti įvairiausią patirtį tam, kad uh, E, būtų veiksmingai keičiamas informacija ir vyktų vaisingas dialogas. Kai norime įtraukti įvairias politikos rytis į tas bendrasis diskusijas, strateginio pabudžio diskusijas, e, svarbu keisis informacija, mes nenorime naujų kažkokių tai struktūrų ar kitokių struktūrų, mes jau turime modelį, E, per visokias konferencijas, per kitokius renginius mes mėginome pasiektos energetinio efekto, visą tai davė savo vaisių. Taigi perinu prie paskutinės savo skaidrės e, ateitis. Kas mūsų laukia ateityje? Na vėlgi, Austrijos patirtis uh, kalba apie tai, kad yra ES lygmuo, regionų lygmuo, na ir galų galia ir vietinis lygmo. Ir e, tas tarpinis lygmo yra reikalingas, jis iš tikrųjų veikia kaip savotiška cementuojanti medžiaga. Komisijos pasiūlymą mes matome, e, juk yra minimas DIPKO, tai yra e, plėtros ir partnerystės kontraktai, sutartis reikėtų galbūt kiek detaliau analizuoti šią idėją, tačiau jinai atrodo įdomi ir patraukli. Dar vienas dalykas, labai svarbu, jog e, būtų sukurti e, e, realistiški laiko planai, nes jeigu norite gerai parengti ataskaitą, be abejo, reikia numatyti pakankamai tam laiko. Štai komisija kai kada teikia savo pasiūlymų dėl finansų reguliavimo ir jeigu audito ataskaitoms numatomas <clears throat> tinkamas laikas, tai be abejo tada e, viskas vyksta sklandžiai, tačiau paprastai arba jūs numatote reikiamą laiką, kuris leidžia parengti gerą ataskaitą, arba geriau iš jūsų nereikti jokių ataskaitų. Be abejo, jūs norite e, Jūs turite paaiškinti, ar jūs tikitės ataskaitų artimiausioje ateityje, ar, ar e, ataskaitos turi pasirodyti metų gale ar panašiai, nes tikrai gerai ataskaitai parengti reikia maždaug pusės metų. Taigi, e, norėčiau, kad mes suprastumėte teisingai, bet iš tikrųjų kartais Europinės institucijos ne visai realistiškai reikalauja. E, e, taip pat e, integracijos klausimai, integracija yra susijusi su privalomais reikalavimais ir kartais kelime per daug apribojimų. Dar viena aplinkybė yra orientacija į rezultatus. Nieko prieš tai neturiu, tačiau kai kurie žmonės gana ciniškai žvelgia šitą visą procesą. Na, poveikis taip, o kaip dėl rezultatų. Na, e, Iš tikrųjų, kai kada naudojamos tokios frazės, jog sunku yra suprasti, skaitant tą aprašą, kas norėtų pasakyti. Ir jeigu e, tos frazės e, output, outcome, impact ir e, taip toliau, jeigu visą tai ne visiškai aiškiai suprantama, tai be abejo tada ir tų rezultatų gerų nėra ko tikėtis. Dažnai žmonėm reikia daug laiko. Uh, E, tiesiog apsvarstyti pačiam formuluotėm, nes kol susitarima dėl metodikos, dėl terminijos, tai laiko jau per daug prabėgo ir nebėra laiko pačių projektų gyveninti, taip kaip norėtųsi. Na ir aš manau, kad nereikėtų būti labai akademiškiams. Mes kartais perkrūname tą sistemą, joje per daug klaidų ir tai trukdo mums sėkmingai pasiekti e, tikslų. Na, iš tikrųjų labai ačiū, Johannes. Dabar yra kelias minutės likusios diskusijai. Pirmiausiai, Markus Kiper. Atsiprašau, pirmiausiai, ponas Mikolašek dar noriu pasakyti. Taip, ačiū visiems ir ypatingai panoras Bacheriui. Mėly kolegos, noriu patikinti Jūs, kad e, prieš pradant e, diskusiją, kaip aš jau sakiau iš pačių pradžių, esu labai atviras Jūsų pasiūlymams man. A, aš pats e, nevertinau su numatytų laiko grafiku, taigi dabar e, galiu paskelbti, kad e, pakeitimus galima teikti iki vasario ketvirtosios dienos. Aš labai tikiuosi, kad bus pateikta pasiūlymų dėl pakeitimo. Aš pats irgi ketinu keletą pakeis, pateikti, kadangi, kaip jūs girdėjote, Iš tikrųjų, pranešimas turėjo būti ribotas. Aš turėjau apsiriboti 3500 e, žodžių ir pats ketinu teikti e, tolesnių pasiūlymų dėl pakeitimų, kadangi tekstas nuo to taps geresnis. Tačiau raginu kolegos ir jūs tai padaryti. Taip pat aš esu tikras, kad mums e, pavyks e, laikytis kompromisinės pozicijos, mes sutarsime dėl tų kompromisų ir aš laukiu jūsų kokybiškų pakeitimų. O toliau tie pakeitimai be abejo bus e, verčiami iki vasario 21 dienos. Regio komitete dokumentas bus tvirtinamas kovo 21-22. Ir kadangi reikėtų balandžio mėnesį plenarnėme posėdėje tvirtinti daug teisinių dokumentų, tai mūsų ko gero e, tekstas jau bus pateiktas e, gegužės mėnesio Strasbūro sesijoje. Štai tokia yra situacija su šiuo dokumentu ir dabar dar kartą dėkoju Jums uždėmesi. Ačiū Miroslavai, Jūs tikrai padarėte tą darbą, kurį aš turėjau padaryti, tačiau bet kuriuo atveju reikėtų jūs pataisyti, nes E, pakeitimus galima teikti iki vasario 3-6 valandos vakare. Dabar pasisakymai, dvi minutės skiriamos kiekvienam kalbėtojui. Pradėsiu nuo šešėlinių pranešėjų. Dėja, Markus e, sakė, kad taip pat norės pasišnekėti, tačiau pirmiausia šešėliniai pranešėjai reikia man ir nebent nenorėtumėte pasisakyti. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti pranešėjui už puikų darbą ir norėčiau labai trumpai išsakyti keletą pastabų. Man atrodo, kad e, yra atsižvelgta į visus svarbiausius veiksnius e, pranešimo projekte. Taip pat noriu labai padėkoti ponui Rosbacheriui už labai įdomų pranešimą. Taigi, kai kalbame apie sanglaudos politiką, sanglaudos fondą, regioninę politiką, tokio tipo pranešimas yra nepaprastai svarbus. Ir čia mes matome, kad yra tinkamai atsižvelgta į pagrindinius elementus, kurie leis mums pasistumėti į priekį ir sustiprinti šios ryties politiką. Labai svarbu, kad būtų galimybė panaudoti šios ryties priemonės, ypač turint omenyje dabar vykstančių diskusijų kontekstą. Visų pirma, noriu pasitirauti dėl nacionalinio ataskaitų. Man atrodo, kad labai svarbu būtent pereiti prie to ir labai svarbu, kad tos nacionalinės ataskaitos būtų kiek galima labiau palyginamos, kad būtų įmanoma po to daryti valstybių palyginimus. Ir kad būtų įmanoma mm, gauti e, tikslesnius skaičius, kuriuos būtų lengviau aiškinti, interpretuoti po to. Pranešėjas vėl teisingai kalba apie tai, kad labai svarbu yra būtent šie nacionaliniai, e, šios nacionalinės ataskaitos. Mm, dabar dėl regioninės politikos pranešėjas taip pat apie tai kalbėjo, tai labai svarbu, bet aišku, reikia sieti šios ryties politiką su kitų sričių politika ir reikia užtikrinti stiprų bendarbiavimą su mokslo tyrimų ir technologijų plėtros rytimi. Manau, kad regionų politika gali padėti ir kitiems sektoriams Pavyzdžiui, kad ir tam, kurį tik paminėjau. Todėl reikalingas labai um, glaudus bendradarbiavimas tarp įvairių sektorių ir įvairių politikos ryčių europinių lygmenių. būtina atsižvelgti, kad uh, į programų įgyvendinimas uh, gan skirti skirtingo lygio yra skirtingose valstybėse narėse. Vienoms sekasi geriau, kitoms praščiau laikytis nustatytų procedūrų ir gyveninti nustatytas programas. Dabar kalbant apie rezultatus, labai svarbu yra, kad rezultatai būtų labai aiškus, ypač, pavyzdžiui, um, dėl to, kad kartais projektai yra pradedami įgyveninti, tačiau taip ir nebaigiami įgyveninti. Todėl labai svarbu, aišku, būtent turėti skaičius apie tai, kiek yra sėkmingai gyvenintų projektų, koks yra rezultatas. Puiku, kad pranešėjas pranešimo projekte akcentuoja tokius dalykus, kad jeigu nėra iškių prioritetų, tos programos dažnai neduoda norimo rezultato. Noriu labai pasveikinti dar kartą pranešėją, nes manau, kad tikrai labai kokybiškas pranešimas yra. Kadenberg, Dabar Karin Kadenberg. Ja, ein herzliches Dankeschön, auch wenn wir nur zwei Minuten. Ačiū net jei mums skiriamos ir dvi ar viena minutės kalbėti, vis tiek, manau, dėlėtų pagirti ir aptarti Austrijos kolegos pranešimą. Taigi labai ačiū už pranešimą ir už tai, kad esate tai pasirengęs bendradarbiauti. Tai yra labai glaudu, glaustas ir aiškus pranešimas. Aišku, bus pakeitimų, bet kalbant apskritai, pranešimas e, aiškiai išdėlioja akcentus, yra pagrindiniai dalykai aiškiai apibriešti, o tuščiai išplėtinėti pranešimų tikrai nereikia. Taigi, manau, kad tai yra puikia įžanga į šią temą. Aš pati esu iš Austrijos ir pritariu jūsų pozicijai, jūsų požiūriui ir pritariu tam, kad tokie pranešimai reikalauja laiko. Bet mums reikia ne tik šiaip savo pranešimo, bet mums reikia ir e, santraukos versijos, santraukos su pagrindinė informacija. Taigi jūsų darbas labai sunkus, bet mums reikia kažko dar glaustesnio. Užtrunka, kol ta informacija persifiltruoja į politinės diskusijas, taip pat pereina į planavimo fazę. Kadangi jei pažvelgtume į e, laiko grafiką, pamatytume, kad reikia numatyti instrumentų, kurie leistų greičiau reaguoti. Kolegos, tikrai primenu, kad reikia kalbėti kaip galima trumpiau, kitaip nepavyks laikytis darbo tvarkės. Liza Belšeter ir Mikael Kremopolus. Gal galėtumėte pasidalinti savo kalbėjimo laiką? Techninės mes e, turėtume įvertinti šią programą, nacionalinės programas ir pagalvoti, kokio rezultato siekiame. Turime pažvelgti į ilgalaikę perspektyvą ir taip pat trumpalaikę perspektyvą. Kad tai padarytume, mums reikia sumažinti biurokratiją. Kaip galima pasiekti gerų e, rezultatų ir tikslų. Į tai reikia pažvelgti. Mums tai reikia daryti programavimo lygmenyje ir taip pat pažvelgti į nacionalinį lygmenį periodo pabaigoje. Žinau, kad egzistuoja biudžetinių sunkumų. Ir paskutinis pastebėjimas. Pranešime yra keletas silpnų vietų. Tačiau reikia panalizuoti turimus instrumentus ir juos apjungti į vieną visumą. Tai aišku reikia aptarti nacionalinę legmenyje, o ne čia. Reikia e, kiekvienam instrumentui numatyti atskiras taisyklės. Tačiau ten, kur tie instrumentai persidengia, reikia pagalvoti, kaip to išvengti. Taip pat iškyla koordinavimo klausimas. Dažnai bandome daryti skirtumą tarp įvairiausių sektorių. Aišku, galima numatyti tikslus kiekvienam sektoriui atskirai, tačiau jie visi turi remtis bendra pozicija, bendru požiūriu. Ačiū. You, Mihail, you speak, yeah, Ačiū, Mihail, dabar jums žodis, bet prašau kalbėti trumpai. Ačiū, pirmininkė. Yra keli dalykai šiame pranešimo projekte, apie kuriuos norėčiau pakalbėti kad šis projektas yra labai geras, tai yra išsamus pranešimas, tačiau norėčiau paminėti du dalykus. Įžangos trečiojoje dalyje, kur kalbama apie skaidrumą, skirstant lėšas, ir sanglaudos politikos tikslų siekimą. Ten sakoma, kad skaidrumas turi būti padidintas ir aš su tuo sutinku, o 17 straipsnėje ar dalyje sakoma, kad reikia numatyti aiškesnį visos Europos vaizdą, nes ne visos šalis praneša savo pagrindinius rodiklius. Taip pat sulaukėme prašymų uh, padidinti surenkamos informacijos patikimumą. Pranešime kalbama apie skaidrumo trūkumą. Ir tai, aišku, yra pagrystas pastebėjimas, tačiau tuo pat metu reikia kalbėti labai aiškiai. Svarbu geriau pasinaudoti turimais duomenimis. Šeštajame punkte kalbama apie įgyvendinimą ir atrodo, kad trūk, dabar pastebimas uh, E, iš valstybių narių gaunamų rodiklių trūkumas. Taip pat kalbama apie paskatas e, dirbti geriau ir taip pat skelbti e, tuos, kam sekasi gerai ir tuos, kam netaip gerai. Taigi mums svarbiausia identifikuoti bet kokį reiškinį, kuriame e, pastebime skaidrumo trūkumą ar kitas problemas. Septintajame punkte kalbama apie dėlsimą, atrankos vilkinimą įvairioms strateginėms rytims. Ten daugiausia kalbama apie energetikos sektorių, aplinką, o taip pat informacinės technologijas. Yra nedaug valstybių narių, tik tai kurios tinkamai, tink, tinkamu laiku įgyvendina tinkamus veiksmus. Todėl, manau, reikėtų komisijai pasiūsti tam tikrą signalą. Negalime susitaikyti su šią situaciją. Būtent kai tam tikros valstybės narės labai gerai dirba, tačiau didžioji dauguma negali pasigirti tokiu geru darbu. Spraga tikrai yra per didelė. Man atrodo, apie tai reikėtų pagalvoti. Předsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěl. Pirmininkė, ponius ir ponai, taip pat norėčiau pagirti šį pranešimą, nes tai yra pirmoji tokių programų ir lėšų skirstimo e, apžvalga ir vertinimas. Tačiau gaila, kad ne visi rodikliai ir rezultatai buvo gauti iš visų valstybių narių. Tai reiškia, kad analizė nuo to šiek tiek nukentėjo, o tai reikia ištaisyti. Manau, kad tie, kas neatsiuntė tokių duomenų, turėtų sulaukti papeikimo jiems griežtai reikėtų tai pasakyti. Tokių projektų veiksminga atranka ir įgyvendinimas dažnai vilkinamas dėl to, kad lietai įgyvendinami ES teisės aktai atskiriuose valstybėse narėse. Taip pat įvairiuose lygiuose buvo nepakankamai personalo. Norėčiau dar vieną sritį paminėti. Kaip užkirsti kelią tokios politikos išteklių suskaidimą, fragmentaciją. Manau, kad už tai nėra atsakingas tik regioninis ar struktūrinis Europos fondai. Reikėtų nustatyti sąsają ir su Žemės ūkio plėtros fondu. Mes e, juk kalbame ir apie kaimo vietovės. Šios taisyklės turi būti supaprastintos. Ir čia reikia siekti pažangos, kadangi dėl bereikalingos biurokratinės naštos šioje srityje labai dažnai paske, pastebimas vilkinimas. Taigi ačiū uždėmesi ir aš teiksiu pakeitimus, pasiūlymus pakeitimams. Ačiū. Ganz kurz, äh, auch ich finde die. Markus Piper. Ačiū pirmininkė. Manau, kad pranešimas yra puikus ir eksperto pristatymas taip pat. Dabar taip, ką kalb, apie ką kalbame. Čia e, asignavimai Lisabonos darbo atverkiai, man atrodo, čia viskas vyksta pakankamai gerai. Struktūrinė politika yra pakankamai gera, ji leidžia reaguoti į ekonominės situacijos pasikeitimus. Lėšų panaudojimo e, procentas yra pakankamai didelis. Taigi, manau, kad tikslai, visa struktūra, viskas yra tinkamai nubrėžta, nustatyta. Nemanyčiau, kad reikėtų kažką iš esmės keisti. Manau, kad tokią išvadą būtų galima daryti. Aišku, matome tam tikro vėlavimo, čia žinoma reikia imtis tam tikrų veiksmų, galima kelti klausimą, ką būtų galima daryti, um, kad sanglaudos politikos rytyje um, nebūtų tokių didelių vėlavimų, kad būtų galima procesus paspartinti ir taip pat užtikrinti sinergiją su kitomis politikos kryptimis. Mums reikalingas būtų galbūt tam tikras indikatorių, rodiklių paketas, kuris leistų geriau įvertinti situaciją ir pažangą. Gal galbūt būtų galima tokiu būdu kažkaip užtikrinti ir, tarkim, ta, kad skaitmeninis atotrukis nebūtų toks didelis, turime vis tik tai technologijas ir naujas metodikas, mes galėtumėm pakankamai gerą pažangą padaryti. A, ir aš tik galvoju, jeigu pranešimas pateikiamas netinkamu laiku, tai jis yra nenaudingas, tai galbūt geriau, gal ir netoks kokybiškas, bet e, laiku parengtas pranešimas. Very positive. Uh... Ačiū. Dabar kal... tikrai norėčiau pasakyti, kad pranešimas yra labai geras ir jeigu pažvelgtumėme tai, ką pasakė Markus, mes turime regioninį fondą, e, sanglaudos fondą, socialinį fondą, turime skirtingus fondus. Ir jeigu dabar mes žiūrime į šį e, momentą, kuomet yra perinama į kitą, kitą programos laikotarpį, apie ką turėtumėm kalbėti? Ar reikėtų apjungti tuos fondus, ar jūsų nuomonę, mm, gal iš čia kažkiek galėtumėt plačiau pakomentuoti, tai ar būtų galimybė kažką tai viską padaryti, kažkaip viską sutvarkyti geriau, kad galbūt būtų taikomas tas pats požiūris, bet kad būtų geriau atsižvelgiama į nustatytų tikslų skirtumus, tarkime, jeigu kalbame apie sanglaudos politiką, tai yra sanglaudos fondas, e, yra kitos priemonės ir taip toliau. Aš tiesiog norėjau tokiu būdu paskatinti diskusijas ir tą kryptimį. Sobermeier. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti kolegą, direktorių Rosbacherį. Dabar kalbant apie nacionalinę strategiją strateginės ataskaitos jos yra labai svarbus doku, dokumentas tolesniems diskusijoms. Taigi noriu paklausti, kas renks tas ataskaitas. Manau, kad labai svarbu būtų detaliau apie tai pakalbėti mūsų diskusijose. Pavyzdžiui, ar tai bus audito institucijos jeigu federalinių lygmenių, pavyzdžiui, kalbame apie tinkamą priemonių panaudojimą, tai reikia žinoti, apie ką eina kalba vis tik tai tos ataskaitose. Ir kitas dalykas, jeigu yra ne iki galo panaudotos lėšos iš tų uh, Europinių regioninių fondų, ką galima padaryti vėliau su tomis lėšomis, ar galima jas panaudoti vėliau, ar jau jos pradingsta visiškai. Toliau 25 procentai ekonomikos, uh, sukurtos ekonomikos dalis uh, Ar jūs manote, kad šis principas taikytinas visose valstybėse narėse? Ar pagalba e, turėtų būti teikiama kaip ir iki šiol per sostinės, ar turėtų būti kažkoks tai regioninis požiūris pritaikytas? Uh, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti kolegui, kolegai ir bičiuliui, ponui Mikolašikui, iš puikų pranešimą. Man atrodo, vienas labai svarbus dalykas buvo jo paminėtas, tai yra, kad mes turime vis, į viską pažiūrėti iš tam tikros perspektyvos ir ypatingai akcentuoti pažangėją praktiką. Aš manau, kad iš tikrųjų. Uh, ponas Rosbacheris puikų pavyzdį pristatė iš Austrijos, tikrai labai įkvepiantis pavyzdys ir turėtumėm pasinaudoti tą patirtimį, kurią jis pristatė mums čia. Jis pasakė, kad ataskaitos kartais yra pernelyg akademiškos ir todėl kartais net ir šešių mėnesių reikia ataskaitai parengti. Uh, akivaizdu, kad tiek ir ataskaitų rengimo, tiek ir paraiškų rengimo srityje yra pernelyg reikalinga daug laiko įdėti, daug darbo įdėti į tuos procesus. Iš tikrųjų, visi juk nori daugiau skaidrumo ir paprastumo. Uh, Visi nori, aišku, kad būtų tinkamos ataskaitos pateiktos, kad būtų atskaitomybė tam tikra, tačiau iš tikrųjų, jeigu eina kalba apie tokį milžinišką darbą, kur reikia sudėti tas skaitas, reikia galvoti, kas čia yra blogai. E, manau, galvojant apie strategiją 2020 metams, būtent reikia galvoti apie biurokratijos mažinimą ir būtent sutelkti dėmesį į pagrindinius programų tikslus, tai yra, kad būtų gauta ekonominė nauda galų gale. Ačiū. Rosa Estaras Ferragut. Ačiū Šonui. Rosa Estaras. Gracias, eh, prezidenta. Mm, intervengo muy rápidamente. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją. Taip pat e, e, ir apibendrindami savo strateginės ataskaitas ir komisijos atstovai patys pripažino, kad reikėtų išvengti skaidimus į sektorius, reikėtų skatinti visos sąjungos harmoningą vystimąsi. E, Taip buvo pabrėžta šioje ataskaitoje. Taigi dabar yra keletas pasiūlymų, keletas pakeitimų, kuriuos aš norėčiau pasiūlyti, būtent akcentuoti labiau e, sąsajas tarp sanglus politikos švietimo sveikatos apsaugos politikos, taip pat verslumo skatinimo politikos. Reikėtų taip pat skatinti mokslinius tyrimus, mokymas, finansų projektavimą, e, ypatingai pritaikyti švietimo programas mažoms ir tiems įmonėms. E, Na ir dar vienas e, ketvirtas pastebėjimas regionams, kurie yra sunkiose geografinėse sąlygos, tai yra kalnų regionai, salos ar panašiai. E, o taip pat ir pasienio teritorijos, e, kurios, tarkim, yra Ispanijoje ir kurios skiriasi e, nuo likusios Europos specifikos, kadangi tai yra, na, ne, ne sala, ne, ne, ne, ne kalnai, ne dar kas nors, bet vis dėlto tai yra siena su Afrikos žemynu e, ir e, jinai gauna specifinį poveikį, e, jinai yra veikiama specifiškai, taigi e, šiuos regionus reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį ir mes ketiname taip pat e, pateikti kitų pakeitimų, pavyzdžiui, susijusių su lyčių lygybės klausimais, stereotipų laužimu, lygių galimybių užtikrinimu. Mes ketiname pritarti šitiems visiems pakeitimams, jeigu jie atitiks komisijos tikslus. Kągi, E, kadangi kolegos baigė komentarus, tai galiu dosniai padalinti dar likusią staupytą minutę, galčiau padalinti tą kalbėjimo laiką tarp pono Johannes ir pono Mislavo. E, Niekas to nenori pasakyti, ponia Gurakis, e, jūsų nepastebėjau. Na, iš tikrųjų, man nebuvo galimybės net pasakyti laimingų naujų metų. Tačiau aš tikrai norėjau pasveikinti su naujais metais ir kartu be abejo trumpai ir aiškiai pakomentuoti. Taigi, kai kalbame apie progr programų ataskaitas, ataskaitas apie jų gyvendinimą. E, kadangi pranešėjas apie tai užsiminė, aš irgi pridursiu, man kelia nerima. Dešimtas punktas, kur sakoma, kad esame duomenų apie tam tikrą neligybę 2009 metais. Tai nėra pranešėjo kaltė, tai veikiau seniai egzistuojanti problema ir galima ją sieti būtų su 17 punktu, kur <clears throat> pabrėžiama, kad e, duomenų gauta tik iš 19 valstybių narių, o ne iš visų. Taigi aš e, e, galiu pasakyti, kad be abejo e, iš pačios ataskaitos nėra ko atimti, tačiau e, kalbant apie duomenis, galbūt galėtumėm bent jau kažkokiu tai grubių domenų gauti, ar vis tik tai vyksta konvergencijos procesai, suartėjimo, ar priešingai divergencija ir išsiskirimas valstybių lygio. Na, pavyzdžiui, kad ir tas pavyzdys dėl Austrijos regionų. E, kai, kurie, kai kurių e, modelis tinka e, konvergencija, kitų kaip tik tai panašu, kad iliustruoja tam tikrą konkurencingumą augimą tarp regionų. Taigi regionų e, konvergencija, ar jie e, suartėja kartu ir konkuruodami, ir e, taip pat kuriuose srityse ir kaip visą tai vyksta. Taigi toliau e, žodis pranešiai. Ačiū, e, kalbės labai trumpai, noriu tiesiog padėkoti jums ir visiems kitiems kolegoms už jūsų komentarus, už pritarimą, palaikymą ir už įkvepiančias idėjas. Aš tikrai neturiu laiko dabar e, leistis į smulkmenas ir atsakyti visiems, iš, e, visiems klausimams. E, kita vertus pastebėjau, kad kai kurios valstybės narės. Na, man teko mm, konstatuoti, kad jos atsilieka, tačiau dabar naujausi duomenys rodo, kad jos stipriai pasivijo. Uh, Pavyzdžiui, Slovakijoje įvyko vyriausybės pasikeitimas ir tiesa, kad naujoji vyriausybė dabar e, pasiekė kur kas geresnių rezultatų praktiškai visose sritise, e, kurias mes analizuojame, kada kalbam apie regioninę plėtrą ir fondų panaudojimą. Be abejo, vėl kyla duomenų palginamo klausimas, metodikos klausimas. Ir man teko, noriu, noriu konstatuoti, kad kai kurios valstybės narės iš tikrųjų užpildė anketas e, ne vienodų laikų, kaip kitos valstybės narės, dėl to lyginti duomenys buvo gana sunku. Tačiau šiaip jau sakyčiau, kad ateičiai esu nuseikus optimistas ir manau, kad iš tikrųjų, jeigu e, me, me, me, mes juk dar kalbame apie keltą metų laikotarpį, praktiškai iki pat 2015 metų e, valstybės narės dar galės įsisavinti fondo lėšas, nes leidžiama iki dviejų metų po finansinės perspektyvos tai daryti ir tikiuosi, kad 2015 e, metams vėlų vėliausiai dauguma valstybių narių vis dėlto e, parodys kur kas geresnius pasiekimus, negu kad tai buvo galima konstatuoti dabar. Uh, E, na ir vėl man belieka tik tai paraginti jūs visus e, prisijungti prie manęs, diskutuoti su manim arba pateikti savo kažkokias nepriklausomas e, nuomonės pakeitimus ir aš manau, kad visi bendrom jėgom tada mes parengsime galų galę labai gerą, labai vertingą ataskaitą. Kągi gal panas Johannes Uzbachė taip pat norėtų pakomentuoti. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausiai dėkoju už galimybę kreiptis į jūsų auditoriją šiandieną. E, kada kokias ataskaitas reikėtų renkti, na, dėl to galima ilgai diskutuoti. Ponas Obermeier. E, negaliu atsakyti jūsų klausimą, nes bijau, kad tam prireiktų per daug laiko. Na kągi, ponas Osbacher e, e, gali tęsti su jumis diskusiją iš vienos, jeigu jums reikia kažkokios tai e, geros sukauptos patirties, e, jūs galite susisiekti tiesiogiai. O dabar visiems labai ačiū, dėkuoju Mirslavui ir e, dar kartą priminsiu, kad e, paskutinis terminas teikti pakeitimus yra vasario 3 diena 18.00, o dabar Periname prie kitų pranešimų ir e, kadangi turime maždaug 20 minučių kiekvienam iš mm, pranešimų, tai iš tikrųjų kalbėkite kaip galima trumpiau. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, pirmiausia norėčiau padėkoti poniai Mary Shenson Smith už jos darbą. Ji savo komitete yra atsakinga už šį pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti kolegai Smolkova už jos bendradarbiavimą. Su jie labai daug kontaktavau ir su kitais taip pat. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ši nuomonė remiasi konsultacijomis su partneriais iš vietos ir regioninių institucijų. Mes taip pat pasinaudojame regionų komiteto pranešimu. Jis regionų komitete buvo diskutuotas rudenį. Būtent ponia Kovačikova iš Pietų Moravijos buvo atsakinga ten už šį pranešimą. Taip pat atsižvelgėme į savivaldybių ir regionų uh, atsakymą ir reakcijas į konsultacijas dėl žaliosios knygos. Visą pranešimą jūs jau turbūt galėjote pasiskaityti, turite jį su savimi. Norėčiau pasakyti ir atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Pirmiausia, kalbant apie Europos komisiją, mums reikėtų išanalizuoti Europos lėšų kultūrai ir kūrybiniai pramoniai e, skirstimą Taip pat reikėtų įvertinti šį procesą, kad galėtume jį patobulinti siekdami didesnio augimo. Taip pat reikėtų labiau paremti privačios ir viešos partnerysės projektus šioje srityje, kad investicijos būtų tvarios, turėtų ilgalaikę perspektyvą o ne tik stengtųsi įsisavinti lėšas. Taip pat norėčiau, kad palaikytumėte mano poziciją į tolesnį, tolesnį šios e, politikos plėtojimą. Manau, kad šioje srityje tur, neturėtume siekti labai griežto reglamentavimo, o kaip tik priešingai turėtume remtis atvirų koordinavimo metodu, o vietos ir regioninės institucijos taip pat turėtų įsitraukti į šią veiklą. Galiausiai norėčiau pranešti, kad aš pats teiksiu visą eilę pakeitimų dabartiniam tekstui. Kaip žinote, ponas Mikolašekas irgi tą patį sakė mes e, esame ribojami dėl nuomonių e, ilgio, žodžio skaičiaus ir todėl kartais e, negalime svarbių aspektų įtraukti. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie inovacijų iniciatyvas, taip pat skaitmeninę darbo tvarkę. Manau, kad jos yra labai svarbios. Labai svarbios yra skaitmeninės ir komunikacijų technologijos, plėtojant kultūros pramonę. Reikia atkreipti dėmesį į naujų technologijų naudojimą, nes jos šiam sektoriui gali labai pasitarnauti. Antra, reikia pabrėžti, kokios svarbios yra Europos kultūros sostinės. Tai yra puikus Europos veiklos pavyzdys. Ir jos leidžia atgaivinti miestų teritorijas, padaryti jas patrauklesnėmis, o taip pat leidžia pasidalinti gerųjų praktikų pavyzdžiais tarp valstybių narių. Trečiasis ir paskutinis pakeitimas, kurį paminėsiu, susijęs su savivaldybių partnerystėmis arba dvinių projektais. Manau, kad Europos komisija galėtų daugiau nuveikti šioje srityje ir raginu komisiją, kad ji kartu su vietos ir regioninėmis institucijomis apvienytų savo jėgas ir pabandytų toliau išplėsti šias iniciatyvas. Aš pats esu su jomis susijęs ir žinau, kokį potencialą turi dvinių projektai kultūriniam bendradarbiavimui. Tai tiek norėčiau pasakyti, o dabar lauksiu jūsų pastabų. Ir galbūt pasiūlymų dėl pakeitimo. Ačiū. Dabar Šankelį yra pirmoji šešėlinė pranešėja ir dvi minutės jums skiriamos. Pranešėjas, atsiprašau. Ačiū. Be abejonės ši tema yra be galo svarbi ir manau, kad labai gerai, jog mes kreipiame dėmesį į kultūros ir kūrybos pramonę, kadangi jos teikia daug galimybių ir turi didelį potencialą čia Europoje. Daugelis žmonių dar nepripažįsta, jų įnašo į BVP, nors tai sudaro 2,6 procentus ir sukuria 5 milijonus darbo vietų. Tačiau nepaisant to žmonės nelaiko mm, to, šios pramonės šakos e, kaip svarbios mūsų ekonomikai. Reikia keisti šį požiūrį. Taip pat kartais jį susijęma su turizmu. To žalioje knygoje nebuvo paminėta. Manau, kad tai reikia pripažinti buvo panaudota struktūrinių fondų lėšų ir kitų, kad būtų išplėtota e, infrastruktūra, pavyzdžiui, koncertų salės, meno galerijos. Tai aišku svarbu, bet manau, kad svarbiausias aspektas, kurį reikėtų panalizuoti 2020 e, strategijos kontekste, tai yra, kad visoje ES būtų prieinamas e, plačiajostis interneto ryšys. ir kultūros pramonės subjektai paprastai nėra prisirišę prie vienos kažkokios vietos, jie gali judėti laisvai ir savo darbą gali atlikti bet kur, o tam ir yra labai svarbus geras ryšys tai reikia plėtoti ne tik socialinių aspektų prasme, bet pagalvojant ir apie ekonominę naudą plėtojant šią pramonės sritį. Dar vienas dalykas. Manau, turime numatyti finansinius instrumentus šioms prieinamus šioms pramonės šakoms. nes tradicinės skolinimo institucijos e, paprastai nelabai noriai skolina, o jeigu pasikeistų ši situacija, jiems būtų lengviau gauti partnerių, e, surasti partnerius ir paskolas gauti. Taip pat buvo priimtas e, sprendimas skirti 8 milijonus žiniasklaidos įvairioms įvairiems projektams. Man atrodo, kad tikrai turėtume pagalvoti, kaip išlaisvinti kultūros pramonės potencialą ir leis, paskatinti ją sukurti dar daugiau darbo vietų ateityje, o taip pat jos padės užtikrinti kultūrinę įvairovę ir išlaikys įvairius kultūrinius aspektus įvairiose Europos vietose, taip pat tiek nutolusiuose regionuose, tiek sostinėse. Uh, Ačiū, ar kiti šešėliniai pranešėjai nori pasisakyti? Raso Alfons, prašom. Oui, merci, Madame la Présidente. Euh, en quelques mots, pour ne pas lourdir. Donc, euh... Ačiū, pirmininkė, nekalbėsiu labai ilgai. Mūsų frakcija pasisakė už tai, kad reikia atsižvelgti į kultūros ir kūrybinę pramonę, kultūros plėtros kontekste. Labai svarbu, kad šiandien Europos parlamente svarstome šį klausimą. Taip pat norėčiau pranešėjui pasakyti, kad įvairūs jo iškelti klausimai yra svarbus, aktualūs, mes juos palaikome, taigi neprieštaraujame. Niekam tik tai toksai papildomas pastebėjimas daugelėje regionų šiandieną visoje Europoje susidurėme su kultūriniais sunkumais, kultūrinė įvairovė nuo to kenčia. Man atrodo, kad tai šitą taip pat reikėtų paminėti pranešime. Jeigu prarasime dalį Europos kultūrinę įvairovę, kuria ir remiasi visa kultūros ir kūrybinė pramonė, tai, man atrodo, tai prieštarautų mūsų tikslams. Taigi mes teiksime šiuo klausimu pakeitimą. Ačiū. Äh, Ačiū. Dabar skirsiu žodį kalbėtojui, kuris kalbės e, už kitą kolegę, kuri dabar yra e, ligoninėje, todėl negali pasisakyti. Pone Smolkova dėkinga už šį pranešimą ir jį palaiko. Ji džiaugiasi, kad kultūros pramonė e, laikoma svarbiu instrumentu regionų plėtrai, kadangi Ji taip pat leidžia sukurti darbo vietų regionuose, o taip pat e, pagerinti regionų konkurencingumą. Sakote, kad reikia atidžiau panagrinėti, kaip e, judės finansavimo srautai. Įmonėms kyla problemų šioje srityje ir tos problemos yra būtent susijusios su tuo, kaip panaudoti turimus finansinius instrumentus, kadangi be valstybės lėšų reikia pritraukti ir privatų kapitalą. Ir čia galbūt Europos investicijų bankas ir investiciniai fondai galėtų pasitarnauti. Ir mano kolega palaiko pranešėją ir jo idėjoms. Dabar Maritereza ir po to panešmit. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už jo dokumentą, kuris, manau, atitinka mano pasiūlymus pateiktus kultūros komitete. Turime suvokti, kad čia yra tvarumo ir kultūriniai aspektai. Turime suvokti, kiek jie prisideda prie Europos tapatybės skleidimo. Taip pat ekonominės plėtros. Skaitmeninimas taip pat buvo paminėtas, kadangi jis taip pat leidžia kurti darbo vietas ir gerovę. Manau, visi suvokiame tą vaidmenį, kurį vaidina sanglaudos politika šioje srityje. Ja reikėtų dar plačiau panaudoti, tai aiškiai minima pranešime. Taip pat kalbama apie vietos valdžios institucijų vaidmenį skatinant, skatinant sanglaudą, o taip pat apie galimybę vietos regioninių lygių į strategijas įtraukti kultūros pramonę. Kolega minėjo mažas ir vidutinės įmonės ir taip pat problemą, su kuria jos susiduria siekdamos užsitikrinti prieimą prie lėšų finansavimo. Finansavimo problemų jiems kyla. Taigi tiek norėjau pasakyti. Dabar Peter Zimen, prašom. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Vlasak už šį labai platų pranešimą. Aš noriu pasiūlyti vieną papildymą. Kalbant apie kūrybos pramonę, na, kultūra yra jos dalis, bet kūrybinė pramonė yra daug, daugiau nei tik kultūra. Kalbant apie kultūrinės instaliacijas antroje dalyje, mes turime paminėti, kokią svarbą šios instaliacijos turi švietimui. Tai reikia pabrėžti. Pavyzdžiui, kad svarbu turėti kūrybinius centrus įvairiose Europos dalyse. Taip pat e, internetinių svetainių plėtra, žiniasklaidos teisė. infrastruktūra, skatinant, ska, leidžianti paskatinti kultų, kūrybinės pramonės plėtrą taip pat yra būtina. Ačiū. Mikael Teurer, please. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ačiū, ponia pirmininkė, mėly kolegos. Liberalų frakcijos vardu noriu taip pat įsakyti keletą pastabų dėl šio dokumento yra žalioji knyga dėl kūrybinės, kūrybinės sektoriaus e, ir be abejo po tuo slypi ekonominis pagrindas. Galiu pasakyti, kad daugelis kultūros veikėjų iš tikrųjų kuria savanoriškai, ne vien tik tai siekdami ekonominio efekto ir nepamirškime ir tų savanorių. Uh, Be abejo, labai sunku apibriežti, kas yra kultūra, ko reikia kultūrai. Tai visada yra prieštaringas klausimas ir daugelis gali kelti klausimą, ar apskritai kultūra galima be valstybės finansavimo. Aš nenoriu įsivelti dabar į tokias diskusijas, aš tik tai noriu pabrėžti tą faktą, kad komisija teisi e, daugiausiai dėmesio skirdama vis tik tai kultūros bei e, kūrybiniai pramoniai Čia Europos finansavimas e, iš tikrųjų gali atnešti daugiausiai naudos. Būtina finansuoti patį šios veiklos tikslą ir metodus, kuriais pasiekiama šio tikslo. Europinis finansavimas leistų e, sukurti tam tikrą startinį kapitalą, pradinį kapitalą, kuris leistų vėliau jau įsilieti į Europos kultūrinę rinką. Ir čia tikrai Europa gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Mes turime pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, toks europinis finansavimas buvo panaudotas specialiai finansuoti vieną iš akademijų, ponas Zimens labai aktyviai dalyvauja tokiuose projektuose. Ir šita patirtis iš ties yra labai naudinga. Aš bent jau manau, kad svarbu yra tai, kad bet kokios subsidijos turėtų būti labai ribotos e, savo trukme ir taip pat e, savo pobūdžių, tam, kad e, projektai patektų į rinką, prasimuštų į rinką, o paskiau patekę ten, jie turi ten išlaikyti. Mes nenorime kažkokiu tai subjektų, kurie pasikliauja vien tik tai subsidijomis. Na ir tai yra be abejo liberalų požiūris, kurį mes visi palaikome. Ačiū, gal pranešės norėtų paskutinį komentarą. Neverčiu jūsų, bet jūs galite pasakyti, jeigu norite. Ačiū už komentarus. Aš pasižymėjau daug pastabų ir mėginsiu sureaguoti jas. Kągi, kolegos, e, pateikimus vėlgi galima teikti iki vasario 3.18 e, valandos. O dabar bendroji rinka įmonėms ir augimui penktasis darbo tvarkės punktas. E, Sofija Konė yra pranešė. Ačiū, pirmininkė. Štai turite prieš save nuomonės projektą. Jis yra skirtas Inko komitetui. Tiesą sakant, Inko komitete bus svarstami trys pranešimai. Vienas dėl bendros rinkos įmonėms, įtakos įmonėms ir jų augimui, toliau bendros vienos rinkos įtaka europiečiams ir trečiasis pranešimas - valdymas ir partnerystė vienoje bendroje rinkoje. Taigi, šis nuomonės projektas, ponia pirmininkė. Mano akim yra labai svarbus, kai įsibėgėja regioninė politika. Bus be abejo parengta nuomonė dėl vienos bendros rinkos. Ir dabar e, šita viena bendra rinka tebėra kūrimo stadijoje. Tačiau Europos komisija siūlo žengti žingsnį toliau, tai būtų viena bendra rinka tiek piliečiams, tiek ir įmonėms. Kitaip sakant, sąsajos tarp vidaus rinkos ir regionų politikos e, būtų labai tvirtos. Na ir iš esmės apie tai iš esmės ir kalba komisija. E, tai yra komitetas. Mes norime, kad e, mūsų balsas būtų išgirstas ir kad tai būtų įtraukta inko ataskaita. Be abejo, šios politikos sritis e, e, yra tarpusavės susijusios ir e, abu šie sektoriai prisideda prie Europos stiprinimo, prie desnės anglaudos. Jeigu grįžime vėlgi prie teksto projekto, be abejo, vėlgi teko renkti šį projektą vadovaujantis tam tikrais apribojimais. Uh, Su pirma, kaip sakiau, Inko yra ruošiamas trys ataskaitos ir mes regijai komitetas galime tik tai dalyvauti rengdami vieną nuomonę. Kitaip sakant, mes turime akcentuoti nes bendros rinkos įtaką įmonėms ir augimui, e, nes jūs turbūt neprieštarusite, kad tai ir yra regionų politikos stiprioji pusė akcentuoti vienos bendros rinkos vaidmenį europiečiams arba partnerystėms aspektus, tai yra mažiau mūsų prerogatyva. Tai buvo vienas iš apribojimų. Taip pat buvo riboto dokumento apimtis. Nuomonės projektas negali viršyti tam tikros apimties. Taigi mums reikėjo iš tikrųjų mėginti sudelkti ties esminiais dalykais Na ir galiu pasakyti trumpai, kad iš principo mes pritarėme komisijos žingsniams, mes sveikiname juos. E, sveikiname tai, kas yra apibendrinta bendrosios rinkos akte, kuris atveria galimybę akcentuoti būtinybę stiprinti vidinę rinką per regioninę politiką. Dar dar vienas aspektas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, tai būtų priminti regionų politikos e, labai svarbą vaidmenį, e, kuriant vidaus rinką. Ir būtent per infrastruktūros plėtrą. O tai reiškia, kad e, nepriklausomai nuo to, kur būtų įsteigta kokia nors įmonė, jinai turėtų turėti e, lygiavertę prieigą prie visos rinkos. Tai yra regioninės politikos stiprumas. Kitaip sakant, e, gali bekalbėti apie socialinę sanglaudą, tačiau teritorinė sanglauda irgi yra labai svarbus e, aspektas ir komisaras Han apie tai taip pat užsiminė savo ataskaitą. Taip pat mes palaikome idėją modernizuoti vidaus rinką, modernizuoti verslą tas irgi aiškiai atsispindi regionų politikoje. Pagrindinė idėja būtų atsikratyti tiek matomų, tiek nematomų sienų ir barjerų, pirmiausia pasinaudojant e, teritorijų bendradarbiavimu. Dar viena mintis būtų pasiūlyti sprendimus šią kryptimį ir mes e, svarstydami bendrosios rinkos aktą Galime pasiūlyti keletą tokių sprendimų, paminėsiu tik tai porą, nes laikas spaudžia, taigi e, e, finansavimo priemonės, kurios papildytų regionų politiką, tai būtų vienas iš galimų sprendimų. Taip pat jūs girdėjote apie projektų sąsajas tam tikras. E, e, e, e, kodėlgi nežengus e, žingsnio toliau ir nepamėginus e, panašių priemonėmis infrastruktūros bei transporto kūrime, plėtojime. E, dar vienas aspektas yra direktyvų perkelimas. Be abejo. Tai yra būtinas procesas, norint taikyti direktyvas nacionalinė teisė ir um, mes manome, kad tiesiog valstybėm narėm reikėtų parodyti daugiau ryšto perkelti direktyvas į tą nacionalinę teisę. E, teritorinio bendradarbiavimo aspektas e, su ponė Sančias Smith, mm, mm, mes faktiškai, jo, jos minėjams faktiškai galime sakyti, veikime kaip savočkos, jinai, jinai veikia kaip savočka ambasadorė šitos teritorinės anglodos uh, Taigi turime tris sprendimus, kurie yra pasiūlyti, esame ir kitų ir aš manau, kad e, svarbu, jog visą tai būtų svarstoma kompleksiškai. E, tai tiek apie nuomonės projektą. Turime tvarkaraštį, tokį planą, kur tikiuosi jūs patvirtinsite pirmininkė e, pakeitimų pateikimo terminą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 Bendrai vienas dalykas, už ką esu atsakinga čia, regionų komitete. Taigi aš atitinkamai e, teiksiu pakeitimus dėl viešojo sektoriaus finansavimo. Komisija sakė, kad bus įvertinimai to klausimu. Ir čia aš gal siečiau tai su Albrecht pranešimu vėl tas klausimas kyla. Ketvirtadienį turi pasirodyti žalioji knyga šio klausimu. Turime gauti labai aišku pareiškimą dėl asignavimo ir mums reikia daugiau supaprastinimo. Aš atsiprašau, kad pirmas tik blogai ištariau jūsų pavardę, bet bendrai kalbant apie šią nuomonę, tikrai reikia pasinaudoti šią galimybę, kad rengiama šią nuomonę komitete, reikia tikrai pasiremti sukaupta patirtimi ir padaryti išvadas. Ir dar vienas dalykas yra sustiprintas bendradarbiavimas Jei prisimintumėm e, Lisabono sutartį, vietos regionų valdžia dabar turi didesnės galias. Kalbant apie valdyseną, komisija mini e, vieningos rinkos aktai ir vietos valdžios vaidmenį. 48 punkte mane punktuose nuo ketvirto iki aštunto man yra gan keista matyti pateiktas nuostatas. Manau, kad konsultacija su vietos ir regioninė valdžia turi vykti daug sklandžiau. Ir be abejo reikia prisiminti, kad tai patenka ir į šio regiono kompetencijos rytį. Juk galų gale tai vietos ir regionų valdžia įgyvendina Europinius teisės aktus. Todėl jos būtina į, įtraukti. Kalbant dabar apie visuotinės svarbos paslaugas, 25 punktas. Barnie žadėjo priemonės jau šiems metams Emi yra minima kaip pavyzdinis atvejis. Aš kelčiau klausimą. Manau, kad visų pirma reikia įvertinti situaciją ir tik tada plėsti um, tokio principo taikymo į kitas vietas. Atsiprašau, turime labai daug kalb, norinčių pasisakyti. Ačiū. Kelios pastabos dėl vieningos rinkos akto. Aišku, tekstas yra įdomus, yra daug pažadų, bet bendrai likusi teksto dalis pakankamai yra skysta, kai eina kalba apie politinius dalykus. Visi 50 punktų galbūt yra reikalingi, tačiau nėra bendro viso tai viso plano iškaus. Čia yra tarsi koks e, priemonių sąrašas, e, toks kratalas, kur nėra aiškaus plano. Iš pradžių verslas, paskui vartotojas. Komisija visuomet sakė, kad piliečiai yra e, bendros rinkos esmė, širdis. Tačiau Komisija nevykdo poveikio įvertinimo, kai eina kalba apie bendros rinkos aktų siūlymus ir įvedimą. Noriu padėkoti poniai Okony už šį pranešimą. Tai yra puikus projektas, yra labai daug gerų minčių ir aišku, regioninės plėtros požiūris yra svarbiausias. Dabar trumpai apie nuomonę. Pirmam punktai yra pasakyta. Sveikina komisijos pasiūlymus. Taip, sutinku. Tačiau vis tiek to nepakanka, mes dar toli iki bendros rinkos. Komisija nieko nesako apie socialinio poveikio įvertinimą Ketvirtas punktas. Čia panašu teigiama, kad, kad bendra rinka yra kuriama regionams. Manau, kad būtų geriau pasakyti, jog regionai yra svarbus rinkai, kad nebūtų tai tik tai vienpusis reikalas, kad vien tik rinka yra svarbi regionams. Toliau dėl bendros rinkos akto kalbama apie tai, kad regioninė politika yra svarbi kūriant bendrą rinką. Manau, kad reikia pabrėžti, kokie svarbus yra regionai, kuriant bendrą rinką ir atvirkščiai. Septintas punktas tai yra tas susijimo su sąlygomis principas ir vėlgi kaip ir neokonė, aš irgi čia kelčiau tam tikrą klausimą Svarbiausia yra, ar nebus galima piknaudžiauti visomis tomis sąlygomis. Aš tikrai nesu dėl to garantuota, kad e, galėsime kompetitingai e, nuspręsti šio klausimu. Bendrai vertinant nuomonė yra labai subalansuota, o ypač atsižvelgiant, kiek mažai buvo laiko, tai iš tikrųjų puikus tekstas. Labai sveikinu pranešėją. Like on... no.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 jog vietos ir regioninė valdžia vaidina svarbiausią vaidmenį šiame kontekste ir tikrai niekas negali jų pakeisti. Like of, uh, also... Vietos ir regionų valdžios vaidmuo yra labai svarbus. Tai vienas dalykas, ką norėjau akcentuoti. Antras dalykas iš praktinio požio taško Turiu pasakyti, kad mes e, puikiai žinome, jog yra tam tikrų problemų, pavyzdžiui, turizmo srityje, infrastruktūros srityje. Būtina užtikrinti pusiausvirą tarp aplinkos apsaugos ir naujos infrastruktūros plėtojimo. Ačiū. Angurakis, plys. Ačiū, panas Angurakis. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι αν ήταν να προσφέρουμε ουσιαστική υπηρεσία στις συζητήσεις και τις εξελίξεις, έπρεπε η έκθεσή μας να απορρίψει την ενιαία αγορά και να πει ότι όσον αφορά ε, τα αποτελέσματά της... Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasiūlyti atsižvelgti ir į naujas rinkas. Pažiūrėkime, kokia situacija. Pakankamai liūdna. Turime dabar e, apie 20 milijonų bedarbių, dėl visos ES ateities iš viso iškyla klausimas. Tuo tarpu čia mes kalbame apie atitinkamus rėmimo mechanizmus, mes kalbame apie e, daugiau vidaus rinkos, stipresnę vidaus rinką, tačiau pirmininkė ir kai kuriems regionams situacija atrodo visiškai beviltiška. Ir daug kas be abejo kels klausimą, ar yra naudinga tai, kas yra siūloma. Buvo atlikta studija, kurioje pasakyta, kad vidaus rinkos kūrime nėra atsižvelgiama į realius žmonių, um, šeimų poreikius, mes atėjome prie tokio etap, etapu, kuomet ateina pirmininkaujantį Vengriją, kalba apie savo um, ketinimus, tačiau panašu, kad tokios kompanijos kaip Volkswagen ir, ir, ir panašios uh, raško visus vaisius. Iš tikrųjų nėra sprendžiami netoligumų klausimai ir aš nežinau, aš nemanau, kad mes turėtumėm tiek smarkiai pasiremti e, vien bendros rinkos veikimu. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu labai e, trumpai kalbėti. Visų pirma, be abejo, e, noriu pasidžiaugti nuomonės kokybę, nes eina kalba apie e, bendros rinkos gilinimą, stiprinimą. Žinoma, reikia nepamiršti tam tikros fragmentacijos, ypač ties valstybių sienomis, yra labai skirtingos teisinės bazės, dėl to kyla problemų įmonėms ir teritorijos sektorinis bendarbiavimas per sienas taigi paskatintų augimą ir be abejo tai būt, tokiu būdu būtų sukurta pridėtinė vertė. Ir tai leistų pagilinti bendros rinkos kūrimą sušvelninant e, be abejo e, tas problemas, kurias patiria visų pirma mūsų piliečiai dėl būtent tų skirtumų tarp skirtingų valstybių, kertant sienas ir taip toliau. Be abejo, aš sakyčiau, kad šiam teritoriniam bendradarbiavimui reikia didinti e, skirtą biudžetą, nes tai yra labai svarbi priemonė. Regioninė politika, aišku, yra investavimo politika, o ne pagalbos politika. Tai yra labai svarbu akcentuoti, ypač galvojant apie tai, kad reikia švelninti tą, tas varžytuvės, tą konkuravimą tarp skirtingų um, subjektų, uh, vienetų um, Europos Sąjungoje. Vanuit de regionale commissie wordt gereageerd op de versterking en de, de ver, vervolmaking van de. Ačiū pirmininkė, kai eina kalba apie vidaus rinkos stiprinimą, jos sukūrimą. Be abejo, labai svarbu kalbėti apie teritorinį elementą. Uh, Aš galvoju, gal reikėtų didesnį dėmesį skirti būtent tokioms priemonėms ir gal reikėtų jas stiprinti. kai eina kalba, pavyzdžiui, tarkim, kad ir tokias problemas e, tarp skirtingų valstybių per sieną, pavyzdžiui, lingvistinės problemas, aš manau, kad reikia tokius dalykus spręsti tam, kad e, būtų galima užtikrinti geresnius ekonominius ryšius kad nebūtų kliūčių bendravimui. Aš manau, kad reikėtų būtent gal kažkaip galvoti apie konkurencijos kategorijos siejimą ir, ir, ir integravimą kitų sričių darbą. Aišku, rytoj mes vėl kalbėsime apie tuos dalykus, kai balsuosime, kas yra tos taisyklės ypač tos, kurios skirtos prieinamajam laikotarpiai. Aš nežinau, ar mes balsavimo metu tikrai galėsime paremti visas nuostatas, um, nes sunku vis tik tai pasakyti, iki kur bus nueita su, su šiais pasiūlymais. Tačiau mes vis grįžtame ir grįžtame prie regionų specializacijos klausimo. Pavyzdžiui, vieni specializuojasi automobilių gamybos, kiti, tarkim, technologijų srityje. Čia būtent būtų galima galvoti apie tam tikrų grupių, klasterių kūrimą. Ir būtent tokioje srityje, tokiame darbe labai svarbu yra kurti bendrą rinką. Manau, kad investicijos, kurios dėtos šią srityje, yra labai sputi, įspūdingos. Pavyzdžiui, Graikijai, Sonija, jeigu mes kalbame apie vidaus rinką, iš tikrųjų, koks yra Graikijos indėlis? Jūs norite atsisakyti bendros rinkos? Man atrodo, kad reikėtų priešingai stengtis priartėti prie bendros rinkos. Reikia įveikti visas kliūtis, naikinti jas tiek ekonominių lygmenių, tiek kitose sritise. Aš tikrai nesuprantu, ką Jūs norėjote pasakyti. Aš manau, kad Jūs turite siekti tos bendros rinkos ir joje dalyvauti. Grazie, Presidente. Io mm, voglio esprimere. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti nuomonės projektą, kurį esame gavę. Manau, jie, joje pateikiami geri pasiūlymai, kokiomis gairėmis turėtų sekti mūsų komitetas, tačiau keila ir įvairių klausimų. susijusių su sanglaudos regioninės politikos ateitimi. Džiaugiuosi išgirdusi šešėlinių pranešėjų pasiūlymus. Kalbant apie vidaus rinką, pirmiausia, reikėtų galvoti apie, jos, apie piliečius, kurie yra vidaus rinkos pagrindas. Ir savo pirmininkaujamame komitete tai esame aptarę. Rimko ir peticijų komitetuose kalbėjome apie būtinas garantijas, kurias reikėtų pateikti vartotojams. Tačiau šioje nuomonėje apie tai nekalbama. Manau, kad regionų komitetas turi pakankamai kompetencijos sanglaudos ir regioninės politikos formavime, nes šios politikos skirtos pus, pus, pusiausvyros nebuvimui panaikinti. Pritariu tam, kas sakome 7.2 punkte. Manau, kad reikėtų apie tai nuodugniau pasvarstyti. Taip pat manau, kad reikėtų šiek tiek atsargiau elgtis įvedant šį elementą. Čia reikia numatyti tam tikras gairias, o ne iš karto pulti prie atvirų diskusijų. Taip pat besiklausant e, anksčiau kalbėjusio kolegos, e, kuris kalbėjo apie regioninę politiką, pamaniau, kad ji skirta investicijoms, bet taip pat ir plėtrai. Ir kalbėdama apie plėtrą, kalbu ne apie egzistencinę plėtrą, bet apie socialinius, teritorinius, ekonominius skirtumus tarp regionų, kuriuos reikia panaikinti. Tai yra skirtingas dalykas nei tik parama. Manau, kad tai taip pat reikėtų visą laiką pabrėžti. Ir pabrėžti taip pat, koks, kokia svarbi yra plėtra susijusi su regioninė ir sanglaudos politika. Ačiū dabar Mik Mikael Toin. Ačiū, pirmininkė. Aš iš pradžių neketinau pasisakyti, tačiau man susidaro įspūdis, jog šiame komitete svarstant šį dokumentą, mums reikia patikslinti tam tikras apibrieštis ir įvairius kitus dalykus. reikia išspręsti kelis klausimus susijusius su regioninė plėtra Europoje. Kalbame apie ekonominius skirtumus ES ir dėl jų kylančią įtampą, disbalansą tarp valstybių narių. konkurencingumas, darbo paskirstimas. Tai yra dalykai, kurie kelia susirūpinimą įvairiuose regionuose. Ar tikrai manome, jog pasaulyje, kur, bus, kur yra vis mažiau ir mažiau išteklių, galėsime padidinti turtą, padi, pagerinti sąnglaudą kai tampame vis mažiau ir mažiau konkurencingi. Egzistuoja ekonominės sistemos, kurios susiduria su sunkumais siekdamos gerovės. Kolegė kalbėjo ir kritikavo rinką, tačiau, manau, turime pažvelgti į duomenis, kurie rodo, kad vidaus rinka privedė prie, e, leido padidinti turtą visoje Europoje. Aišku, regionuose egzistuoja skirtumai tarp regionų, tačiau regionai tikrai tapo, bent jau kai kurie, konkurencingesni. Nekalbu apie konkrečias šalis. Net ir konkurencingose šalise yra atsiliekančių regionų. Taigi kaip e, į visą šitą įsiterpia regioninė politika? Norėčiau padėkoti pranešėjai, nes manau, kad jos nuomonė eina teisinga kryptimi, ji kalba apie regioninės politikos misiją. Kita kolegė taip pat apie tai kalbėjo. Būtent, kad mums reikia sustiprinti konkurencingumą, reikia investuoti į infrastruktūrą, mokymo infrastruktūrą, kad galėtume padidinti savo rinkos dalį. Taigi, regioninė politika turi būti skirta ir konkurencingumo padidinimui. Pirmininkė, šioje diskusijoje paaiškėjo, kad mums reikia susisiekti su Mario Monti ir vidaus rinkos komisaru, kad galėtume aptarti šiuos klausimus ir, ir nes tai yra labai svarbus klausimai. Taip pat galėtume išklausyti ir tiesiog, tiesiog išklausyti ir komisijos nuomonę apie tai. Aš norėčiau tai pasiūlyti. Ačiū. François Alfonsai dabar. Oui, merci, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė. Tai labai įdomus pranešimas. Manau, kad gerai, kad kalbame šią temą. Aišku, kad vieninga rinka yra labai svarbi, kai eina kalba apie ekonomikos dinamiškumą ir piliečių gyvenimo lygio gerinimą. Be to, vidaus rinka. Uh, nebūtinai, aišku, užtikrina visas tas priemonės, kurios reikalingos piliečių gyvenimo pusiausvirai reguliuoti. Todėl reikia būtent apie tai galvoti, ypač akcentuoti solidarumo. Um, principą, kadangi to vidaus rinka garantuoti negali savo priemonėmis. Ir tai yra reali problema. Jeigu mes galvojame tik tai apie konkurencijos stiprinimą, uh, Aišku, mes geriname gyvenimą e, turtingiausiams regionams, tačiau tiem regionam, kurie yra blogiausioje situacijoje, gyvenimas visiškai negerėja priešingai. Todėl, na, komisijos pateiktame pranešime būtent ir yra ta silpnoji pusė ta, jog visi tie 50 punktų būtent kalba apie tai, ką ir, ir, ir pranešėjai akcentavo, būtent, kad nėra matoma tai ir antroji pusė šio reikalo. Uh, Ačiū. Pone Okonė, ar norėtumėt pakomentuoti? Ne, tiesiog noriu pasakyti, kad išklausiau visų šių diskusijų ir pasisakymų uh, labai atidžiai. Ir aš susisieksiu su kolegomis ir norėčiau patikslinti Umbert Vaniseroj, kad dėl dėl tarpinių kategorijų. Ja, contrairement euh, au, au, au soutien actuel de Facebook. Galima galvoti apie tai, kiek reikalinga pagalbos būtent e, tiems regionams, kurie yra phasing out etape, kurie gali tik vieną kartą pasinaudoti iš e, pagalbos per tą programavimo laikotarpį. Iš tikrųjų, kad būtų galima sukurti um, aiškesnę, nuoseklesnę sistemą, kuri sustiprintų visą sanglaudos politikos įgyvendinimą. Taigi, ypač kalbant apie tą šeštą straipsnį dėl tų tarpinių kategorijų, būtent tai ir norėjau akcentuoti. Ačiū. Uh, uh, Ačiū. Dabar baigiame diskusijas dėl šio pranešimo. Taip pat kolegas informuoju, kad pakeitimams pateikti galutinis terminas yra vasario 3-6 valanda vakaro. Taip pat norėčiau informuoti, kad kiti du pranešimai, kuriuos turėjome šiandieną aptarti, tai yra pono Gajer pranešimas dėl 2009 biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir pono Karona dėl turistų lankomiausios vietos Europos. Mes pabandysime jų pranešimus įterpti į rydienos programą, o dabar e, susitiksime su pirmininkaujančios Vengrijos ministrais, jie jau yra atvykę. Ir galime pereiti prie devintojo darbo tvarkės punkto. I, dear colleagues, I would like you to take... Meli kolegos, susėskite, nes tęsime mūsų posėdį. Prie mūsų prisijungė ministras Tomas Šeleč, kuris vadovauja Vengrijos vyriausybėje na, nacionalinio vystimosi ministerijai ir yra atsakingas už sanglus politiką Vengrijos pirmininkavimo laikotarpiu man pasakė, kad ministras daug dirba Briuselėje, šiandien turėjau ne vieną posėdį, tikiuosi, kad jisai išgyvens dar ir mūsų posėdį. Ir labai svarbu be abejo, kad mes vieni kitų išklausytumėm, kad užsimekstų tie geri santykiai Vengrijos pirmininkamo laikotarpio. Taigi pirmiausiai pradėsiu nuo ministro įžanginių pastabų, o po to galėsime pasikeisti klausimais, nuomonėmis. Labai prašau visų dar kartelį susėsti ir tęsime posėdį, o tie, kas norite kitokių diskusijų, prašom išėti iš salės. Taigi, ministrė, turbūt man belieka paprašyti jūsų pradėti, o tikiuosi, kad kolegos kaip nors ten e, susijims. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad visi mane girdite na, prieš perėdamas prie vengrų kalbos ir pristatydamas e, Vengrijos prioritetus pirmininkavimo laikotarpiu, norėčiau labai trumpai prisistatyti. Ir paaiškinsiu Jums tą pačią progą, už ką yra atsakinga Vengrijos e, nacionalinio vystimosi ministerija. Prieš 7 mėnesius mes e, suformavome naują vyriausybę kurioje e, buvo sujungtos kelios ministerijos ir e, nacionalinės plėtros arba vystimosi e, ministerija yra atsakinga už vystimosi politiką. Tuo tarpu Bet, bet, bet tai priklauso transportas, telekomunikacijos, viešiai pirkimai ir e, daug kitų dalykų. Tai būtų pagrindinės ministerijos darbos rytis. Uh, Na ir šiame darbe mano vaidmo yra atstovauti pirmininkaučiai Vengrijai sanglaudos politikos srityje bei regionės politikos srityje. Nu, dabar pereisiu prie vengrų kalbos ir pamėginsiu jums išdėstyti savo programą. Taigi, ačiū. Gerbiamoji pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, Vengrijos pirmininkavimas e, sutapo su laikotarpiu, per kurį turėtų e, pasirodyti penktasis ataskaita, taip pat e, finansinio paketo pabaiga. Taigi mes tinkimės, kad e, E, mums baigiant pirmininkauti e, tarybas formuos e, savo požiūrį į anglos politiką, taip pat kitas kietinės politikos rytis. Ir tokiu būdu mes turėtumėm parengti pagrindus Lenkijos pirmininkavimui, taip pat ir anglos politikos rytie. E, tam, kad jie toliau galėtų sėkmingai tęsti darbą, ypatingai e, rengiant e, teisėkuros paketą laikotarpį po 2013 metų. Mm, politinės diskusijos per pastarus metus leido valstybėm narėm techninėme ligmenyje sukurti tam tikrą neoficialią struktūrą, tačiau kadangi uh, E, ši tema yra tokia svarbi, Vengrija norėtų keisti šitą modelį, šitą praktiką ir suteikti sanglos politikai e, didžiulį politinį prioritetą. E, tai iliustruoja ir tai, jog sanglaudos forume premjeras Orban buvo vienas iš pagrindinių pranešėjų. Taigi, gerbėmiai parlamento nariai, mes labai vertiname jūsų darbą, kadangi žinome, jog jūs esate iš tikrųjų karšti sanglos politikos rėmėjai, mes vertiname jūsų pastabas, e, jūsų pasiūlymus, tai yra labai vertinga medžiaga mums, pirmininkančiai Vengrijai, formuojant savo politiką. Dėl to esu įstikinęs, kad e, Vengrija savo pirmininkavimo laikotarpiu bus jūsų, tai yra parlamento partnerė, uh, stiprins partnerystę tarp e, tarybos ir parlamento, na, tam, kad būtų e, kaip galima geriau e, formuojamas šitas bendradarbiavimas, Vengrija ketina reguliariai jūs informuoti apie procesus, apie procesus, kurie susiję su Anglijos politika taryboje. Ir mes manome, kad būtų iš tikrai naudinga, jeigu birželio mėnesį 2011 metais tarybos posėdėje mes galėtumėm apibendrinti, kas buvo pasiekta šios rytyje per pirmąjį pusmetį, kadangi nėra specialios tarybos, e, kuri būtų skirta išimtinai sanglus politikai. Mes ketiname šios klausimus svarstyti pirmiausiai bendrų reikalų taryboje. Tačiau taip pat laikantis tradicijų mes renksime įvairius e, neoficialius ministrų sutikimus, e, taigi gegužės mėnesės numanome e, tokį neoficialų sutikimą būtent sanglaudos ir e, regionų politikos e, tema. E, mes išanalizavome e, ataskaitą, kurią pateikė komisija, tačiau manome, kad reikėtų dar geriau apibendrinti nustatytus faktus ir <clears throat> aptarti visą tai su valstybėmis narėmis. Na ir e, čia norėčiau akcentuoti keletą dalykų. E, pagal preliminarų grįžtamą ryšį galime konstatuoti, kad e, sanglaus politikos modernizavimas atitinka visų valstybių narių interesus. Praktinė patirtis ir iškilio uždaviniai taip pat byloja apie tai, jog mes turėtumėm suinteresuoti šiek tiek pakoreguotą politiką pirmiausia orientuojantis į veiksmingumą ir efektyvumą ir atkreipiant dėmesį tos faktus, kurie nustatyti vertinimo metu. E, Sanglos politika nėra turto perskirstimas. Jie, jie tiesiog siekiama perskirstyti tam tikrus išteklius ir gali būti naudinga tik tada, jeigu kiekviena valstybė narė savo atitinkamas regionuose taip pat veiksmingai panaudos potencialą, e, stiprindama savo konkurencingumą Diskusijos susijusios su sanglus politika reikalauja, kad būtų atsižvelgta taip pat ir į e, e strategijos 2020 metam tikslus bei jos įgyvendinimą. Dėl to labai svarbu, kad e, bet kokios intervencijos infrastruktūra sudarytų reikiamas prielaidas konkurencingumo stiprinimo ateityje. Įgyvendinant šią strategiją, nepaisant to, kad krizė gerokai apkarpė išteklius, vis dėlto mes turėtumėm E, siekti veiksmingiau panaudoti šiuos ir taip negausius išteklius, turėtumėm karpyti biurokratiją, turėtumėm siekti daugiau skaidrumo, paprastesnių procedūrų. Kita vertus, turėtumėm taip pat e, primti domen e, griežtus, griežtus finansų apskaitos ir tvarkymo principus. Labai svarbu, kad būtų kuo mažiau pažeidimų įgyvendant šias programas. <clears throat> Na, jeigu diskutuosime įvairiam strateginiam temam, tai per šias diskusijas matyti e, būsime pajėgus patobulinti teisės aktus ir geriau pristaikyti prie atskirų valstybių narių poreikių bei reikalavimų. Ta proga norėtumėm e, daugiausiai dėmesio skirti šioms temoms. pirmiausiai reikėtų orientuotis į e, strategijos 2010 metam tikslus, e, e, pasirinkti metodiką, kuri orientuota į rezultatus, stiprinti veiksmingumą, integruoti metodiką, suderinant fondų sąveiką, taip pat sanglus politikoje E, geriau panaudoti Europos socialinio fondo galimybės. Na ir dabar trumpai apžvelgsiu. Jeigu mes kalbame apie strategijos 2020 tikslus ir tą labiau kryptingą požiūrį, tai mes be abejo turime E, žvelgti į plačiuosius tikslus, tačiau taip pat ir atsižvelgti į regionų bei nacionalinę specifiką ir vietinio pabučio tikslus. Taigi e, strategijos tikslų gyvenimas turėtų būti suderintas su tų žemesnio lygio tikslų gyvenimu. Pirmininkauti Vengrija, gyvendinant e, ES 2020 strategiją, sanglaudos strategija, sanglaudos politika laiko vienu iš svarbiausių komponentų, nors be abejo ne vieninteliu. Mes neturime <clears throat> pamiršti ir solidarumų pagristų sanglos politikos tikslų. Sanglos politika turėtų vaidinti svarbu vaidmenį įtraukiant regionus į ES ateities formavimą. Tradicinis požiūris orientuotas į, į apačias pirmiausia, iniciatyvas kinas iš apačios. Um, gali kartais uh, e, strukdyti strateginių tikslų įgyvendinimui. Taigi mes manome, kad sanglos politika geriausia taikyti įvairių lygmenų valdymo principą, nors sanglos politika ir yra orientuota į Europos bendrąją strategiją 2020 metam, bet mes turime be abejo priimti domen e, tiek regionų, tiek valstybių narių specifinius poreikius. Be stiprios e, sanglos politikos e, stiprią Europą sukurti bus neįmanoma. teminė išteklių koncentracija negali vykti sanglus politikos e, sąskaita, nes tai yra svarbus sanglus politikos komponentas. Dėl to mes pirmininkavimo laikotarpį irgi manome, kad tai yra labai svarbus e, aspektas, kuris leidžia sukurti pusiausvyrą, e, paskirstyti sinergetinę sąveiką tarp sektorinių politikų, sanglaudos politikos na, ir e, suderinti visų ES valstybių narių veiksmus. Sanglus politika ir toliau bus e, gausiai finansuojama, e, jinai mėgins apimti visą ES teritoriją ir e, pavieničios regionus. Jinai bus orientuojama į, arba vykdoma vadovaujant solidarumo principu, tai yra pirmiausiai bus orientuota į tai, jog e, sudarytų prieldas pasivyti savo vystymės labiausiai slikusiems regionams. E, Taip pat galbūt tam tikra pagalba bus skiriama e, labiau išsivyščiusiems regionams, kurie susiduria su tam tikrom struktūrinim e, problemom. Tam, kad būtų e, sustiprintas šios politikos, anglos politikos matomumas ir įtaka, mes manome, jog labai svarbu būtų naudotis į rezultatus orientuotą metodiką šitas metodas turėtų būti pagrindinė varomo jėga, e, kuri leistų taip pat įvertinti ir sėkmę, tam reikės tam tikrų rodiklių ir stebėsinos sistemos, kuri garantuotų skaidrumą ir e, užtikrintų, jog investicijų rezultatai <clears throat> pasireiškia nepriklausomai nuo kitų ekonominių procesų. Būtent tokios priemonės leistų sukurti desnį pasitikėjimą sanglus politiką. Uh, ir ji taps primtinesnė vietinėme ligmenyje bei be abejo visos ES mastu. Tam, kad e, visą tai veiktų efektyviau, mes turėtume e, pasiūlyti naujų pozityvių skatinimo priemonių, e, tokių kaip sąlygiškumo mechanizmas, lygių galimybių principai ir panašiai. Taip pat labai svarbu taikyti skatinimo priemonės ne tik tai sanglaudos politikoje, bet ir kitose politinėse srityse. Reikalavimai bei e, sankcijos ar e, kažkokios tai baudžiamas priemonės turi būti e, taikomas atsargiai, labai gerai pasvėrus tas galimas pasiekmes, nes anglos politika yra labai svarbi Europos integracijos procesui. Ir galų gale uh, Tai yra vienintelė turbūt politikos sritis integruotame požiūryje, kuri prisideda prie ekonominės, socialinės ir e, teritorinės anglodos e, tikslų įgyvendinimo. E, be to šitą politiką prisideda prie sinergetikos kūrimo e, Europos procesuose. Europos socialinio fondo atskirimas iš sanglų arba atitraukimas nuo sanglos politikos tikslų mums kelia dėlių abejonių. Kadangi mes manome, jog e, veiksmingiausia matyt būtų vis tik tai taikyti kompleksinį požiūrį. E, mažiau išsivystę regionai dabar kovoja su visai lė problemų, kurios yra tarpusavyje susijusios, yra rimtos ir e, kurias sėkmingai galime spręsti tik tada, jeigu Europos socialinis fondas ir toliau bus e, naudojamas sanglos politikos kontekste. Siekiant e, e, plačiau nušviesti intervencinių priemonių atnešamus pokyčius, mes norėtumėm pagalvoti galbūt išplėsti e, projektų galinčių pretenduoti į Europos socialinio fondo finansavimą sąrašą. E, Taip pat e, be abejo reikia plataus sutarimo dėl administracijos aštos mažinimo, dėl procedūrų supaprastinimo, kada mes kalbame apie programą gyvenimą. Tačiau um, labai svarbu yra, bus taip pat kaip, tai, kaip to bus pasiekta, kadangi uh, dabar uh, e, grįžtesnio finansinio reglamentavimo kontekste yra pasiūlytas vykdymo modelis, uh, apie kur užsiminta taip pat e, penktojo sanglaudos ataskaitoje ir e, šitas pasiūlymas sudūrė su dideliu pasipriešinimu iš valstybių narių pusės. Taigi labai svarbu yra išsiaiškinti neaiškės vietas ir galbūt vėl grįžti prie neįspręstų problemų. E, Vengrija į pirmininkavimo laikotarpio teks atsakomybė spręsti daugelį šitų problemų. Mes e, turėsime kalbėti apie teritorinės plėtros, e, teritorinio vystimosi mm, klausimus, taip pat e, perspektyvas. O kalbant apie sąjungos ateitį mes turėsime peržiūrėti teritorinę darbo tvarkę. Iš tikrųjų, tos teritorinės darbo tvarkės peržiūra yra viena iš svarbiausių teritorinio planavimo veiklų. Šis procesas buvo planuotas jau 2007 metais, tačiau e, jo vykdymas e, sudūrė su kliūtimis, įstrigo. Na ir mūsų pirmininkavimo laikotarpiu iš tikrųjų bus labai svarbu e, užtikrinti, jog būtų peržiūrėta teritorinė darbo trukė. Mm, šios peržiūros metu mums taip pat reikės daugiau dėmesio skirti valdymo aspektui, erdviniam planavimui, stebėsienos veiklos pagerinimui. Na ir taip pat pačios darbo tvarkės vykdymo priežiūrai. E, per teritorinę darbo tvarkę mes norėtumėm kreipti dėmesį į tą faktą, kad e, norint sėkmingai gyventi strategiją Europoje 2010 metam, vietiniai veikiantieji e, asmenys veikiančios institucijos taip pat turės suvaidinti svarbu vaidmenį. E, Daugelio atveju e, reikalingas būtent metodas pritaikytas prie vietos specifikos. Teritorinė sanglauda bus bendrosios sanglaudos politikos svarbus komponentas ir tai turi atspindėti taip pat ir teritorinėje darbo tarkė. E, Lenkija savo pirmininkavimo laikotarpiu čia turės taip pat suvaidinti labai svarbu vaidmenį toliau gyvenant šį dokumentą ir stiprinant sąsajas, jos sąsajas su sanglus politika. Kalbant apie politikos formavimą, sprendimų prieimimą, programavimą, planavimą ir gyvendinimą, e, mums reikės vadovautis teritoriniu metodu e, visus šiuose procesuose. Teritorinės pasiekmes, teritorinis poveikis turės būti paveikiamas, turės būti pasveriamas E, ir turės būti nustatyti e, teritorinės darbo tokias e, prioritetai. Gerbiama ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Kitas rimtas uždavinys, kuris laukia tiek tarybos, tiek ir šio parlamento, bus pasirengimas naujam finansiniam laikotarpiui po 2013 metų mes galėsime pradėti tą bendrą sprendimą prieimimo procesą laiku ir deramai, jeigu komisija birželį, šių metų birželį, kaip galima anksčiau, pateiks savo planą. E, čia buvo prašymas registruoti kalbėtų sąrašą. Norėčiau baigti štai kokią notą. <clears throat> Norėčiau pasinaudoti progą ir e, pasiūlyti jums, e, pirmininkaučios Vengrijos, paramą, o taip pat paprašyti jūsų paramos e, Vengrijai, jos pirmininkam laikotarpį, nes mums iš tikrųjų reikia bendrų pastangų, mums reikia galvoti bendrai iš vien tam, kad spręsime mūsų laukiančius uždavinius ir kad visa šitas anglos politika iš tikrųjų sėkmingai veiktų. Na ir dar pakartosiu E, gal pakankamai banalų, bet svarbų šūkį. Be stiprios anglos politikos nebus stiprios Europos. Taigi Vengrija savo pirmininkavimo laikotarpiu ir vaidovausis šiuo šūkiu. Iš tikrųjų negalima įsivaizduoti stiprios Europos be konkurencingos ekonomikos, be konkurencingos bendruomenės, visuomenės, o sanglos politika yra na, esminė prielaida, kad šis tikslas būtų gyvendamas. Ačiū ir lauksiu jūsų klausimo. Ačiū, e, pirmininkė. Na, nežinau, ką tai reiškia, bet seniai šioje salėje nebuvo tokios tylos. Turbūt iš tikrųjų daug peno apmąstymai ir esu tikra, kad kolegos turės daug pastabų ir klausimų ir komentarų. Dabar pradėsiu nuo Konstantino Kreil, kuris yra susijęs su grupės, kur yra susijęs su grupės koordinatorė. Äh, ähm, Ačiū ministrė, už Jūsų pasisakymą. Ir iš karto ir pradėsiu nuo Jūsų paskutinės frazės dėl uh, to, kad nebus stiprios Europos be sanglaudos politikos. Tai Vengrijos pirmininkavimo leitmotyvas, jei aš teisingai suprantu, tai kodėl tada Jūsų programoje, kurią mes Rasbūrė girdėjome pristatoma praeitą savaitę, kodėl nebuvo kalbama apie sanglaudos politiką ten. Uh, jos nėra jūsų pirmininkavimo programoje. Taigi, e, aišku, jūs mini, buvo minima Dunojui skirta strategija, be abejo, e, Dunojaus regiono sinergija ir strategija svarbus dalykai, tačiau labai svarbu būtų, kad sanglodos politika irgi atsirastų jūsų programoje. Jūs Mm, kalbate apie pagrindinius dalykus, ką reikia padaryti per artimiausią pusmetį. Ir mes galvojame, kad dabar sanglaudos politikai yra kritinis momentas. Todėl būtų įdomu išgirsti iš jūsų, ką jūs ketinate nuveikti per šiuos šešis mėnesius būtent šioje srityje. jau galvojant apie tolesnį finansinį laikotarpį, 2013 metus ir toliau, kaip užtikrinsite pusiausvirą tarp visų sektorių ir sanglaudos politikos Ar taip gali būti, kad e, sanglados politika bus išdėliota į skirtingus sektorius, ar jūs palaikytumėt parlamento poziciją, kad sanglados politika turi išlikti viename bendrame pakete ir neturi būti išskalyta į skirtingus sektorius. Dabar dėl partnerystės e, principo taikymo ir santykių su vietos regionų valdžia. Tai mums yra labai svarbu. Taigi, ką Jūs galvotumėt apie e, šios dalykus, ypač e, turint omenyje sanglaudos politikos ateitį, jos tolesnę struktūrą. Mes e, siekiame akcentuoti sanglaudos politikos kontekste uh, būtent šios principus ir todėl noriu paklausti, ar jūs Vengrijos pirmininkavimo metu numatote kažką padaryti, ar jau turite kokių planų ne, kažką siūlyti šioje srityje. Laszlo Surjen. Köszönöm, elnök asszony. Az én kérdésem kapcsolódik. Ačiū pirmininkė. Aš e, pratešiau e, kolegės klausimą. Biudžeto komitete mes stengiamės sanglodos politikai užtikrinti reikalingą finansavimą, tačiau labai dažnai mes e, išgirstame tokius kaltinimus. Gerai, gerai, bet juk audito rūmai nustatė daug klaidų sanglodos politikos lėšų panaudojime. Aš manau, kad didelė dalis tų klaidų yra sėtina su biurokratija. Labai dažnai paramos prašytoje turi įvykdyti įvairiausius kvailus netgi reikalavimus, o po to kyla um, įtarimų, kad yra sukčiavimo, piknaudžiavimo atveju. Taigi, uh, ką pirmininkaudama per Vengriją ketina padaryti, reaguodama į audito rūmų kritiką šiais klausimais ir taip pat e, pratešiau kolegės mintį, kad supaprasnimas taisyklių palengvintų gyvenimą taip pat ir mums biudžeto komitete ir, ir sukurtų didesnį skaidrumą ir būtų lengviau po to apginti sanglaudos politiką. Vážený pane ministr, dovolte, abych vás tak... Ačiū pirmininkė. Ministrė, noriu pasveikinti Jūs atėjus į mūsų komiteto posėdį ir norėčiau užduoti Jums keletą klausimų. Džiaugiuosi, kad Jūs paminėjote, kaip svarbu yra mm, kurti reikalingą infrastruktūrą, ypač naujose valstybėse narėse, kad būtų galima uh, didinti Europoje konkurencingumą. Jūs taip pat minėjote ir konkrečius anglos politikos aspektus bei tikslus. Aš norėčiau, kad jūs detaliau apie tai pakalbėtumėt. Antras dalykas, jūs paminėjote ir manau labai teisingai tai padarėte, koks, kokie svarbus yra ryšiai su vietos ir regionų valdžia, kaip svarbu yra bendradarbiauti su šios valdžios struktūromis, ypač galvojant apie sąnaudos politikos ateitį. Na, aš čia ir galvočiau apie siūlomus galimus e, renginius jūsų pirmininkavimo metu, tačiau nematau nieko tokio, kur būtų būtent uh, sudaryta galimybė, kažkoks tai skurtas forumas bendrauti su vietos regionos valdžios struktūromis. Ar jūs planuojate kažką nuveikti toje srityje, kad e, vietos regionų valdžia galėtų su jumis komunikuoti? Ačiū. Ar jūs jau dabar norėtumėte sureaguoti į klausimus, ar jūs e, pageidautumėte išgirsti daugiau klausimų? Gal, galim tęsti. Gerai, tuomet galim dėlį. Merci, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė. Sveikinus atėjus į mūsų komitetą. Aš turiu keletą klausimų. Labai džiaugiuosi, kad urbanistikos elementas yra svarbus jūsų pasisakymė. Aš tikiuosi, kad tikrai jūsų pirmininkavimo metu urbanistinė darbo tvarkė įgys konkretų pavydalą. Uh, Viena vertus reikia visų pirma šiandien savo kelti klausimą dėl klimato kaitos ir mm, todėl mano pirmasis klausimas būtų toks labai svarbus klausimas, pavyzdžiui, energijos vartojimo efektyvumui, kokį vaidmenį jūs skirsite, mm, kiek dėmesio šiai problematikai jūs numatote skirti. Antras dalykas, jūs kalbėjote apie valdyseną. Šiandien vis daugiau ir daugiau. Uh, ir ypač komisaras Han apibrėžė miestų vaidmenį, ypač aš čia kalbėčiau apie a, a, miestus, pavyzdinius miestus ir galbūt čia būtų galima galvoti apie jų vaidmenį, ypač kalbant apie finansų valdymo modelius. Ir trečias dalykas dėl indikatorių, rodiklių. Aš esu iš regiono, tai yra Paryžiaus regionas, vienas iš turtingiausių regionų, tačiau um, neligybė labai didelė yra mūsų regione ir skurdas labai auga. Taigi aš norėčiau paklausti, ar jūsų pirmininkavimo metu jūs peržiūrėsite. Um, BMP savokos taikymą. Man atrodo, kad šis rodiklis nėra tinkamas kaip kriterijus vis, visai pažangai įvertinti. Ar jūs galvojate ir apie kitokius rodiklius? Gal dar tada Žeržas Savarkakis ir tada jau suteiksime ministrė žodį jums. Ačiū. Sveiki atvykę, ministrė. Komisijos pasiūlymas dėl sanglaudos politikos ateities yra geras dalykas, tačiau turite šešis mėnesius, pirmininkavimo mėnesius, kad kažką nuveiktumėte šioje srityje. Ir aš tikrai tikiuosi, kad Europos vadovų taryba ir mūsų komitetas taip pat prisidės. Taigi, Turiu du klausimus. Penktasis anglaudos pranešimas ir pasiūlymas susijęti struktūrinius fondus. Tai yra makroekonominiai kriterijai. Ar jūs pasisakytumėte už tai? Antrasis klausimas - makroregioninis bendradarbiavimas sanglaudos politikos kontekste. Koks ten yra vaidmuo? Tokio tipo strategijai ar numatytas koks nors finansavimas, ar reikėtų pasirinkti kitokį požiūrį? Ačiū. Ačiū už klausimus. Atsakant į ponios Krails pastebėjimą ar klausimą, kodėl Vengrijos programoje neminima pati sanglaudos politika. Galiu tik pasikartoti, Tai jau sakiau žanginėme pasisakymę ir galiu jūs dar sėki patikinti, jog lapkričio 17 per Vengrijos vyriausybės ir komisijos susitikimą Briuselėje ir vėliau sanglaudos politikai buvo skirtas didžiulis dėmesys ir ji buvo smulkiai aptarta. Taigi mes pasiuntėme žinę, kad sanglaudos politika yra vienas svarbiausių prioritetų pirmininkaujant Vengrijai. Tai galiu pakartoti ir čia šiandieną. Taip pat pridursiu, kad sanglaudos politika mūsų akimis yra vienas svarbiausių strateginių instrumentų, kuris galėtų pasitarnauti siekiant užtikrinti esminius ES aspektus. Vienas iš jų būtų suvienodinimo aspektas ir kitas tai yra ES poreikis padidinti konkurencingumą. Čia vėlgi sanglaudos politikai reikėtų skirti konkretų vaidmenį. Taigi sanglaudos politikos svarba mūsų pirmininkavimo programoje yra horizontalaus pobūdžio. Ji pastegi, pastebima visuose aspektuose. Taip pat minėjau, kad infrastruktūros plėtra ir tai, kad sanglaudos politika remiantis e, vienodu, vienodomis sąlygomis visiems turėtų apriepti visus regionus ir visas teritorijas. kurie nori susitelkti ties konkurencingumo didinimu. Tai toks mano atsakymas dėl programos lankstinuko. Dar sėki patikinu, kad sanglaudos politika yra svarbus Vengrijos prioritetas. Tai taip pat pastebima Dunojaus strategijoje, Romų strategijoje, tai kitaip tariant, pirmininkaujančios Vengrijos prioritetuose. Pereinant prie antrojo klausimo. Manau, kad sudarant biudžetus reikėtų rinktis antrąją poziciją, būtent nuoseklų požiūrį, o ne fragmentavimą pagal sektorius. Iš kitos pusės akivaizdu, kad įvairūs klausimai vis kyla įvairius klausimai susijęs su infrastruktūros pokyčiais. Vienas iš jų, pavyzdžiui, yra transporto, o kitas e, energetikos infrastruktūra. Čia pastebimi, pastebimas rimtas poreikis laikytis sektorinio požiūrio. Taigi atsižvelgsime ir į šios poreikius, o veiksmų laisvė suteikta pirmininkaujančiai Vengrijai per šešerius ateinančius mėnesius, aptariant finansinę perspektyvą po 2013 metų. Bus sprendžiama, sprendžiama tarp finansų ministrų ekofinė, kur bus aptariama 2013 finansinė perspektyva. Tačiau visiškai sutinku, kad įnašas į įvairias strategijas turi būti nuolat svarstomas ir at, turi būti šiame procese atsižvelgiama į dėl finansinių perspektyvų priimamus sprendimus. Pirmininkantis šalis laikosi nuomonės, kad reikia išlaikyti sanglaudos politikos svorį Europos biudžete reikia išlaikyti jos politinį vaidmenį ir svarbą biudžete, kuri buvo teikiama šiai politikai iki šiol. Taigi Vengri, tai yra Vengrijos pirmininkavimo prioritetas, kalbant apie sanglaudos politiką. Ir mes dėl to kovosime. tai turėtų išlikti ir po mūsų pirmininkavimo, nes tai yra ilgalaikis prioritetas. Taip pat manau, ir čia jau atsakau į vairius klausimus, kurie buvo pateikti. Taigi manau, kad jeigu norime pakeisti sistemą, visą laiką rizikinga keisti sistemą antrajame cikle. Ir man dėl to buvo pateiktas konkretus klausimas. Taigi pakeitimai ir pokyčiai turi būti atliekami atsižvelgiant į ateitį, kadangi negalima imti ir pakeisti daugiametę sistemą jau ją įsibėgėjus, nes tokiu būdu būtų padaryta žala visos tvarkos, viso proceso eigai. Taigi mano pozicija būtų tokia, kad reikia pokyčius planuoti ateičiai. Ir esu tikras, kad pirmininkaujant Vengrijai, ypač neoficialiuose ministrų susitikimuose gegužės mėnesį, galėsime priartėti prie konsensuso šiuo klausimu. Taip pat yra įvairių kitų susijusių klausimų. Ir norėčiau juos paliesti trumpai. O detaliau paaiškinsiu vėliau. Taigi, saligiškumo klausimas. kadangi gali prireikti peržiūrėti visą, visą loginį sistemos pagrindą, kadangi čia kalbame apie žymes, ženklės lėšas, kurios turi būti panaudojamos veiksmingai ir taip, kad, kad tas jų panaudojimas būtų matomas, tuo, tuo pačiu užtikrinant skaidrumą. Ponas Šurien paklausė apie audito rūmų ataskaitos išvadas. Nuo 2008 žymiai sumažėjo netikslumų ir klaidų įgyvendinant sanglaudos politiką, o tai rodo, kad dabartinė sistema funkcionuoja ir taip pat gali tobulėti. Todėl laikomės nuomonės, jog komisijos priemonės skirtos šiam laikotarpiui padeda padaryti sistemą patikimesnę. Aišku, reikia ir toliau tobulinti, derinti tą sistemą, tai būtina daryti, tačiau nereikėtų imtis drastiškų pokyčių šiame etape, kadangi, kaip minėjau, sistema gali pati pasitaisyti, turi ji potencialo veikti efektyviau, darant mažiau klaidų, kaip kad parodė ataskaitos išvedos. Todėl nemanau, kad dėlėtų imtis revoliucinių kažkokių pakeitimų. Be to, manau, kad Na, aš galbūt šiek tiek šokinėjau tarp klausimų, bet buvo paklausta dėl BVP ir kaip jį vertinti. Mes pasisakome už tai, kad reikėtų vertinti BVP remiantis pirkimo galios paritetu. Manome, kad Vengrija paliks dabartinę sistemą. Tačiau, aišku, netmetama galimybė, kad kai kurios valstybės narės pasirinks kitokią metodologiją, rodiklių metodologiją papildant šią sistemą kitais rodikliais, jei tai yra aktualu vietos lygmenyje. Taigi ES lygmenyje norėtume palikti tuos rodiklius, kurie yra vienodi visiems, vienodai taikomi, tačiau reikėtų numatyti galimybę rinktis nacionaliniu lygiu ar žemesniais lygiais taikyti ir papildomus rodiklius. Taip pat manau, kad atsižvelgiant į tai, ką ką tik pasakiau, kad svarbu ir čia taip pat prisimename pono Vlašeko klausimą, būtent bendradarbiavimas su vietos valdžios institucijomis. Tai yra ilgalaikis reikalavimas, kurio reikės laikytis nuolatos. Taip pat manau, kad neformalus ministrų susitikimas ir ekspertų diskusijos. Ir ekspertų diskusijose taip pat šis klausimas bus iškeltas. Ir aš pasistengsiu užtikrinti ir pažadu jums tai, kad, kad dar sugrįšime prie šio klausimo. Ir užtikrinu, kad šis klausimas tikrai bus sprendžiamas. Sutinku, kad jis yra svarbus, kadangi padeda mums užbaigti, užbaigti pilnai gyvendinti visą sistemą, o tai yra logiška. Manau, kad Vengrija taip pat pritarė minčiai, kad sąglaudos politikoje ir teritorijų plėtroje miestų plėtra turi miestų plėtrai turi būti skiriamas svarbesnis vaidmuo Manome, kad svarbu atkreipti dėmesį į konkrečius valstybių narių aspektus, kad galėtume suteikti valstybėms narėms veiksmų laisvę tam tikrą ir Vengrija tęs ką pradėjo ispa, pirmininkaujančios Ispanija ir Belgija teritorinės sanglaudos ir miestų plėtros srityje. Čia mes turime ilgalaikius, neoficialius santykius bendradarbiavimą ir norėtume juos e, išlaikyti ir ateityje. Taigi patikinu kolegas, kad jų idėjos atitinka mūsiškės. kapcsolatban e, én azt gondolom, hogy ez egy... De a klimatakaitos politikos. Tai klausimas, kuris, man atrodo, sanglaudos politikos rytyje gali nuvesti toli. Ir galbūt šiandien būtų net tinkamas laikas plačiau apie tai kalbėti, nes šį rytį tik pradėjome klausimus dėl klimato kaitos ir tada plačiai kalbėjau apie Vengrijos pirmininkavimo prioritetus, prioritetus pri, pristačiau mm, veiksmus, kuriais stengsime kovoti su klimato kaita. Manau, kad artimiausią dešimtmetį tai bus lemiamas iššūkis ES, kuris lems visų sričių veiksmus, kurio, kurių ketintumėm imtis. Klimato kaita atitinkamai turi būti siejama su vystimosi tikslais, kurių įgyvendinimas, aišku, turės apimti visas politikos sritis, todėl reikės visus tos aspektus ir apimti. Reikalingas koordinuotas požiūris šio klausimu. Reikia integruoti um, sanglos politikoje tuos kriterijus, kuriuos paremsime diskusijų, kurios vyks per artimiausius mėnesius pagrindu. Taigi, dar kartą, dėl klimato kaitos turiu pasakyti, kad e, dabar prasideda diskusijų procesas, koordinavimo procesas, kuris truks e, kelis mėnesius. Aišku, Pietų Afrikoje ES turės pristatyti koordinuotą vieningą poziciją. Kol kas e, tikrai negalima pasakyti, kad ES turi vieningą poziciją. Be abejo, lygiai grečiai e, vyks ir kiti procesai, taigi reikės užtikrinti, kad jie visi tarpusavė dėrėtų. Sanglaudos politika vaidina labai svarbu vaidmenį ES. Ta prasme, kad tai yra e, turbūt vienintelė pilnai integruota politikos kryptis, kur mes tikrai galime pasiremti sinergiją kaip atsvaros priemonę ir galime už, sustiprinti tą sinergiją, kad Europa taptų konkurencingesnė. Azt gondolom, hogy, hogy ugyanez érvényes a. Taip pat galvoju, kad tas pats pasakytina apie turizmą. ir turizmo plėtrą. Kaip anksčiau sakiau, mes esame tikri, jog strategijoje 2020 metams numatyti prioritetai valstybės valstybių narių politikoje, kuris skirta um, stiprinti visuomenės visuomenės integruoti tą politiką. Aišku, kad tai yra žingsniai, kurių mes turime imtis. Tai vėlgi šio klausimu svarbu akcentuoti partneryšių svarbą. Uh, europinis, nacionalinis, regioninis lygmenis visi turi dirbti iš vien. Uh, ir tokiu būdu galėsime pasiekti bendrų tikslų. Ačiū, manau, mes galime perėti prie antro klausimų raundo. Kolegos turime tik 15 minučių, o septyni kolegos pareiškė pageidavimą užduoti klausimus. Prašau labai trumpai, kad galėtų ministras patori atsakyti. Josef Matula, prašom. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule ministru. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti už jūsų požiūrį. Jūs akcentuojate sanglaudos politikos svarbą, jūs akcentuojate, kad sanglaudos politika ateitie turės vaidinti raktinį vaidmenį. Taigi aš norėčiau pasiteirauti dėl teritorinės sanglaudos. Dokumente, kurį gavome, jūs pristatėte tikslus ir tuos renginius, kurie bus organizuojami pirmininkaujant Vengrijai teritorinės sanglaudos rytyje. Taip pat jūs trumpai kalbėjote apie apie mm, teritorijų planavimą, kitus teritorinius klausimus. Taigi gal galėtume trumpai pakalbėti apie tai, ką numato pirmininkaudama Vengrija padaryti būtent e, e, teritoriniais aspektais dirbdama dėl teritorinės sanglautos politikos. Vă mulțumesc mult, domnule ministru. Apreciez în primul rând foarte mult faptul că președinția. Ačiū pirmininkai ministrė. Pirmininkaudama Vengrija nenori atskirti socialinio e, e, fondo nuo sanglaudos politikos, aš tuo labai džiaugiuosi. Turiu du klausimus labai trumpai. Visų pirma, dėl e, politikos įgyvenimo per sieną. Jūs nekalbėjote apie tai, jūs kalbėjote apie kitus politikos e, aspektus, tačiau ne apie šį. Taigi, o yra labai daug um, sunkumų bendradarbiaujant per sieną, ypač rytų Europoje. Mes žinome, kad dažniausiai būtent ten yra patys neturtingiausi regionai. Taigi, mums reikia rasti konkrečių priemonių e, tiems regionams padėti. Ar Vengrija ketina ką nors tokio padaryti, kaip kad pavyzdžiui kažko panašaus į bendarbiavimo platformą prie ES rytinių sienų. Toliau, dėl sanglodos politikos. Norėčiau pasiteirauti, kokių priemonių ar veiksmų pirmininkaudama prie, Vengrija ketina imtis būtent tam, kad sanglaudos politika būtų geriau matoma. Ačiū. Thank you, Mr. Angurakis, please. Panas Angurakis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti du klausimus ministrui. Visų pirma, ministrė, savo pasisakymę jūs kalbėjote apie įvairius reikalavimus, tai įvairias būtinybės, visų pirma, tai yra geresni kriterijai įvertinimui, kad būtų galima realiai išryškinti sanglos politikos rezultatus, kurių buvo pasiekta, ar iš tikrųjų buvo kažkokio tai poveikio pasiekta sanglos politika. Taigi, ministrė, norėčiau pasteirauti. Um, Kokius kriterijus turite uh, galvoje, kas leistų realiai įvertinti sanglaudos politikos poveikį? Antras klausimas dėl sankcijų. Jūs sakote, kad e, dėl sankcijų, to, kurios taikytinos, pavyzdžiui, už e, padarytas klaidas, pažeidimus, čia reikėtų būti atsargiems. Ir kolegos jau turėjo galimybę užduoti jums panašius klausimus, tačiau aš norėčiau, kad jūs patikslintumėt būtent dėl sankcijų. Ką jūs ketinate padaryti? Ponas Remoto Polus. Κύριε Υπουργέ, η χώρα σας όπως και η δική μου... Η... Ačiū pirmininkė. Mano valstybė, Graikija, yra tarp tų, kurioms skaudžiausias mūgis sudavė ekonominė ir finansinė krizė, taip pat ir socialinėje srityje, taip pat ir aplinkosaugos srityje. E, tas krizės padariniai tęsiasi ir aštrėja. Taigi, aš manau, kad mes neturėtume apsiriboti vien klimato kaitos aspektais, kai kalbame apie krizę. E, ir jūsų teigimu regioninė politika gali prisidėti prie tvaraus vystimosi užtikrinimo po 2020 metų ir komisijos taip pat yra siūlomi e, prioritetai e, dėl e, mažai CO2 išlakų kūrenčios ekonomikos kūrimo, dėl biologinės įvairovės, įvairovės bendrai, dėl žalių investicijų, investicijų į žaliasias darbo vietas. Taigi, Būtų įdomu uh, išgirsti um, tikslesnius skaičius. E, šioms sritims kalbama apie 5 milijonus. Labai svarbu turėti omenyje kas yra labai svarbu politiškai, kad būtų tiek ir ekonomikos rytyje, tiek socialinės apsaugos, aplinkos apsaugos rytyje padarytas kažkoks tai poveikis. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Noriu pasveikinti ministrą atvykus į Europos parlamento e, regionų plėtros komitetą. Prieš 25 metus, kuomet pirmas tikį susipažinau su ministru, mes e, kalbėjome apie tai, kaip, e, kaip padaryti, kad Vengrija taptų laisva valstybė. Mes tikrai negalvojame, kad taip atsitiks, kad po kelių dešimtmečių štai turėsime nepriklausomą Vengriją, nepriklausomos valstybės vyriausybę. Negalvau, kad jūs turėsite galimybę būti ministru, kad aš būsiu, kad turėsiu galimybę būti Europos parlamento nariu. Taigi, Tokiame kontekste noriu užduoti Jums klausimą. Iš tikrųjų buvo didžiulis judėjimas e, apjungti Europą. Ministrė, Jūs turite daug patirties sanglodos politikos prasme būtent tokiame kontekste. Taigi praktinis klausimas. Noriu pasveikinti e, jūsų programą. Labai džiaugiuosi, kad akcentuojate e, strategijos 2020 metams E, tikslų pasiekimą. Aišku, valstybės narės turės, turės parengti e, programas, e, veiksmų programas. Aš noriu paklausti, kaip nacionalinis ir regioninis ligmuo galės prisidėti prie um, strategijos 2020 metams įgyvendinimo. Senhor Ministro, queria começar por cumprimentá-lo, felicitá-lo pela sua, pela sua brilhante exposição. Ačiū pirmininkė. Ministrė, dėkuoju Jums už puikų pasisakymą norėčiau pasveikinti Jūs kaip pirmininkaujančios valstybės atstovą. 2007-2013 metų laikotarpiu regioniai politikai yra skirtas biudžetas, kuris būtų antroji vietoj pagal tai, kam yra skirta daugiausia pinigų. Taigi, iš tikrųjų, tai, kad tokios didelės lėšos yra skirtos šiai politikai, rodo, kokia yra svarbi. Aš esu iš nedidelės salos, iš Madeiros salos, tai yra Portugalijai priklausanti sala. Mm, prieš 30 metų apie 40 procentų mūsų pajamos sudarė apie 40 procentų ES vidurkio ir per pakankamai neilgą laiką mes sugebėjome prisivyti ES vidurkį ir Manau, kad yra puikus pavyzdys, kaip puikiai gali veikti šios ryties politika. Ministrė, mano klausimas bus labai tiesmukiškas. Kaip pirmininkaudama Vengrija užtikrins, kad sanglaudos politikos valdymas būtų geresnis, kad būtų e, įdėktas integruotas požiūris, kad programos būtų lankstesnės ir kad būtų galima paskatinti regioninės ir vietos valdžios dalyvavimą? Yeah. Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ministrė, kad atėjote į mūsų posėdį. Norėčiau pakalbėti apie jūsų programą ir paminėti Dunojaus strategiją. Taip, mums tai irgi yra labai svarbu dėl dviejų priežasčių. Ir, ir visų pirma, štai aš žvelgiu į jūsų programą Jūs teigiate, kad e, aplinkos e, apsaugos dalis yra labai svarbi, tačiau aš manau, kad būtų galima buvę pasakyti ir daugiau kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, dėl, dėl Dunojo strategijos. Taip pat Dunojaus ir Reino um, regionų bendradarbiavimo Aš norėčiau pastirauti dėl e, lėšų, kurios bus skirtos. Ar jūs galvojate, kad turėtų būti tam tikras lėšų perskirstimas tarp pirmo, antro ir trečio tikslų. Jūs sakėte, kad reikėtų daugiau pinigų skirti trečiam tikslui, taigi aš norėčiau pastirauti konkretesnės informacijos, ką jūs apie tai galvotumėt, nes panašu, kad jūsų programoje lyg ir nustatomi labai aiškus konkretus tikslai. Short. E, panie ministrze, przede wszystkim chciałem. E, Ačiū pirmininkė, ministrė visų pirma. Kaip Lenkijos atstovas, aš norėčiau palinkėti jums gero, efektyvaus pirmininkavimo, nes mums yra labai svarbu, kad jūsų pirmininkavimas būtų sėkmingas visus metus ES pirmininkaus vidurio rytų Europos valstybės. Dabar mano klausimai techninio pobūdžio. Visų pirma, ministrė, noriu pasiteirauti dėl e, pirmininkaujančios valstybės pozicijos dėl finansinių perspektyvų trukmės - penkeri, septyneri ar dešimt metų. tai būtų labai svarbus anglodos politikai. Aš suprantu, kad yra numatomos dėrybos šio klausimu, taigi norėčiau pasirauti, ar pirmininkaujantį valstybių yra apsisprendusi šio klausimu. Kitas techninio pobūdžio klausimas. Ar norėtumėt reglamentų dėl sanglaudos politikos projektų parengimo matyti jau jums pirmininkaujant. Ar jūs norėtumėt, kad tie reglamentų projektai būtų parengti vėliau, jau tada, kai bus susitarta dėl e, finansinių perspektyvų. Nes tai yra labai svarbu, kadangi Sanglaudos forume pirmadienį mes apie tai kalbėsime ir todėl norėčiau išgirsti, kuriam variantui teiktų pirmenybę e, Vengrija kaip pirmininkaujantį valstybę. Köszönöm szépen. Hat, ö, e, mielőtt a válaszokra térek. Ačiū. Prieš Atsakydamas į klausimus, noriu padėkoti Jums už gerą valią ir noriu pasveikinti. Ir, ir taip pat už gerus linkėjimus, už linkėjimus e, su kerio pasiekmės Vengrijai pirmininkavimo laikotarpiu, manau, kad tai iš tikrųjų bus svarbu. Svarbu mums kaip naujai valstybei nariai, kuri pirmas ik prisėmė pirmininkavimo naštą. Mes turime būti atviri E, mes norime, kad mus priimtų atviromis širdimis ir visa tai prisidėtų, tikėkime, prie mūsų visų laukiamos sėkmės ateityje. Leiskite jum pažadėti štai ką. Kadangi laiko liko labai nedaug, aš raštu atsakysiu visiems, kuriems nespėsiu atsakyti dabar pasakydamas, o ateityje, jeigu jausite, kad reikia, pakvieskite mane ir aš pasistengsiu jūs aplankyti. Mes galėsime aptarti kasdienės veiklos klausimus, tas temas, kurias iki šiol galėjome nebent tik tai paviršiniškai paliesti, bet kuriams iš tikrųjų reikia daug didesnės, gilesnės analizės, kadangi iš tikrųjų mes kalbėjome apie daugybę ir labai įvairių klausimų. Na, visą tai pasakęs, dabar norėčiau grįžti prie išsakytų klausimų. Esame įstikinę, kad um, e, sanglaudos politikai sėkmingai gyventi reikia aiškių sąlygų ir būtent dėl to, kaip tos sąlygos bus nustatytos, e, arba nuo to, kaip tos sąlygos bus nustatytos, nuo to ir priklausys, kaip sėkmingai šis procesas vyks. Ta sakiau jau savo įžangoje. Tačiau dar sėkiai grįšiu prie keleto dalykų. Tai yra pirmiausia lygių galimybių principas arba lygus požiūris E, mums yra labai svarbus. E, labai svarbu, kad per ateinantį laikotarpį šio principo būtų laikomasi per visą gyvenimo ciklą, nes eigoje be abejo sąlygų keisti nebegalima. Tai gali sužlugdyti visą įgyvendinimo režimą, visą, visą logiką, kurią tai grinčiama, visą E, išteklių perskirstimą. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie sankcijas. Manau, kad ne Vengrija savo pirmininkalų, kad turėtų siūlyti kokias nors sankcijas, e, nuobaudas ar panašiai. Veikiau mes turėtumėm sukurti tam tikrą struktūrą sąlygų, kurias paskiau pasiūlytumėm valstybėm narėm diskutuoti ir tada jau valstybės narės, jeigu norės bendrų sutarimų, turės primti kažkokias tai patvirtinti, kažkokias tai taisyklės, kažkokias tai sankcijas. Tad reikėtų iš tikrųjų atskirti mano kaip pirmininko vaidmenį nuo mano kaip Vengrijos ministro vaidmenį. Vengrijos poziciją e, pristatinės e, kiti atstovai, kurie sėdės prie Vengrijos delegacijos talelio, o ašgi šiuo atveju einu kitas pareigas. Aš turėčiau laikytis neutralios pozicijos ir e, atlikti sąžiningo tarpininko vaidmenį, siekiant susitarimo, siekiant sprendimų. Tai reikėtų nustatyti aiškius kriterijus, iškelti e, sąlygas ir tą patį būtų galima pasakyti ir apie galimas sankcijas arba nuobodus. Šiame kontekste be abejo taip pat yra labai svarbu, kad e, veiktų valdymo struktūra, <clears throat> suderinti atitinkantį su finansų ministru primtais nutarimais ateinančiam e, finansiniam laikotarpiu kad viena vertus būtų galima e, spręsti krizės problemas, kita vertus būtų galima suformuoti aiškę būsimą finansinę perspektyvą. Tai bus siejama su nauja valdymo sistema, kuri taip pat turės e, būti suderinta ir su sanglaudos politika. Tada aš pasisakau už e, aiškiai paskirstytą valdymo režimą, kuris būtų parengtas taip pat naudotis aiškiu finansavimo režimu. Na, be kitų prioritetų Vengrijos pirmininkavimo kotarpiu yra ir ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas, užimtumo didinimas. Šie dalykai vadina svarbu vaidmenį ir um, sanglaudos politiką bei teritorinę darbo atvarkę turėtumėm taip pat orientuoti e, iš jų tikslų įgyvendimą, jeigu reikia pakoreguoti, modifikuoti tam, kad e, pol, tokia politika prisidėtų prie minėtųjų tikslų e, įgyvendinimo. E, tarp kitų priemonių galima būtų paminėti taip pat ir ekologiškas darbo vietas, arba vadinamą žalį ekonomiką. Vengrijos suprantimu šie dalykai turėtų spindėti visose politikos rytise, skaitant ir sanglos politiką. Tai yra Mes manome, kad reikia kurti darbo vietas, reikia kurti e, ekonomiką pagrįstą gamybos vertybėmis, nes mūsų įstikinimo krizės pagrindas, bent jau vienas iš pagrindų ir buvo tai, kad Europos e, gamybinė bazė sumažėjo. Europos visuomenė, Europos e, ūkiai turėtų aukti, turėtų aukti darbo vietų skaičius tam, kad e, stiprėtų Europos e, gamybinė bazė. Tai sustiprintų mūsų pozicijas tiek konkurencingumo prasme, tiek e, mokesčių prasme ir tai būtų galbūt vienas iš galimų kelių išbristi iš krizės. Na ir e, dabar sparčiai augančių ekonomikų pavyzdys, tokių kaip Brazilijos, Kinijos ar panašiai, byloja apie tai, kad toks požiūris iš tikrųjų yra labai svarbus. Tai yra pirmiausiai mūsų ekonomikoje, mūsų visuomenėje reikia stiprinti gamybinę bazę. Tai turėtų būti ko gero savotiškas na, šūkis, kuris, kur, kuris orientuotų mūsų visas pastangas. Uh, as, uh, as geresnis matomumas. Daugelis aspektų turėtų būti padaryti geriau matomi ir čia reikėtų pasitelkti įvairias procedūras, programų perdarimas, transformavimas gero, gerokai prisidėtų prie jų didesnio pastebimo visuomenė. Mes esame parengę įvairių galimų pakeitimų, kurie labai prisidėtų prie, e, pavyzdžiui, vystimo politikos matomumo. Vengrijoje taip pat e, Europos fondų panaudojimo matomumo. Nes e, mes manome, kad nacionalinių lygmenių ir vietinių lygmenių irgi labai svarbu yra matyti, ar kapitalas buvo investuojamas laikantis kažkokios aiškios, suprantamos, skaidrios e, europinės politikos. Tai yra politinis aspektas, kurį be abejo visada reikia akcentuoti. Kitaip sakant, Europos Sąjunga turi nuolatos e, būti matoma, e, švituoti kažkur tai visuomenės dėmesyje. Tai yra labai svarbu pačinojose valstybėse narėse. E, naujoji strategija ir teritorinė sąnglauda. Mano požiūriu yra trys e, dabar beveik parengtos labai svarbios programos e, vasario, kovo, o paskiau ir gegužės mėnesį. Mes laukiame aukšto lygio techninių diskusijų, taip pat neformalių ministrų sutikimų, kurie būtų skirti tam, kad Vengrijos pirmininkavimo laikotarpiu e, būtų didžiulis dėmesys skiriamas pačiai sanglaudos politikai. Taigi per dviejų dienų ministrų sutikimą mes turėtumėm įvertinti teritorinę darbo tvarkę, išanalizuoti ir interpretuoti faktus ir vėliau galbūt reformuoti tą teritorinę e, darbo tvarkę, kurią patvirtintų ministrai savo komisijos sutikime. Na, negaliu dabar įvardinti visų smulkmenų, bet galiu jums pažadėti, kad artėjant ministrų sutikimams, ypatingai jeigu šias mėnesio sutikimams, aš būčiau pasirengęs šį klausimą dar kartą apsvarstyti su jumis ir pateikčiau jums informaciją apie įvairius darybų etapus. o taip pat ir e, ministrų posėdžių pasibaigus aš esu pasirengęs, jeigu reikės e, atvykti pas jūs ir pateikti ataskaitą. Kalbant apie Dunojaus strategiją, Dunojaus strategija neapsiriboja tik tai aplinkos apsauga, tai yra daug rimtesnė strategija. Mums tai yra e, išsami, išsamaus regiono arba regionės politikos vystimo klausimas. E, apimantis daugybę aspektų, tokių kaip aplinkos apsauga, ekonomikos vystimas, turizmo vystimas, plėtra, kas irgi yra svarbu Vengrijai. Ir apimantis taip pat net ir tokias ūkio šakas, kaip pavyzdžiui laivyba Dunaus upe. <clears throat> Be abejo, atsižvelgiant vėlgi į aplinkos e, apsaugos reikalavimus ir aplinkos problemas. E, Dunaus strategijos tvirtinimas prasidėjo sausio 19 dieną, kada tinkama darbo grupė pirmas įk susirinko ir manoma, kad iki 2011 metų birželio e, tarybos sutikimo šita Dunojų strategija bus išbaigta ir pabaigta. Taigi labai tikimės, kad e, mūsų pirmininkavimo laikotarpiu pavyks užbaigti ruošti Dunojų strategiją, o tai reiškia, kad liko mažiau negu šeši mėnesiai ir jie bus skiriami suderinti šios išsamios strategijos e, smulkmenoms e, techninėme ligmenyje, o vėliau jau ją turėtų tvirtinti tarybos posėdis ir galų gale Europos vadovų taryba per savo birželio sustikimą. Dabar dėkuoju Jums už skirtą laiką. Kągi, ačiū. E, mes taip pat labai vertiname jūsų atvirus, e, išsamius, informatyvius atsakymus e, į mūsų klausimus, taip pat už jūsų ryštą kalbėtis, už jūsų pažadus apsilankyti, jeigu reikės ir toliau kalbėti su mumis. Na ir mes su kolegomis taip pat labai tikime, kad parlamento dalyvavimas tarybos darbė bus iš tikrųjų reprezentatyvus ir, ir sąžiningas, nes tik tai tokiu būdu atsivertų naujos galimybės bendradarbiauti šioms dviems institucijoms. Uh, Ir ypatingai tokiu laikotarpiu, kada susidurėme su daugybė svarbių uždavinių, kurie yra aktualūs ir jums, kaip ir minkančiai valstybė, ir mums, kaip parlamentui. Taigi dar kartą jums e, dėkojame, linkime visokio pasiekmes ir linkime taip pat daug tvirtybės, kadangi be abejo e, jūsų laukia nelengvas metas, bet be abejo mes galime tik pritarti daugeliu jūsų pasakytų dalykų. Labai ačiū. before you go i just have to announce that um, to let you know that Prieš jums įskirstant noriu pasakyti, kad šeštas dabar tokias punktas, kuris yra pono Korona nuomonė, rytoj bus nagrinėjamas po balsavimo. Taigi pasišymėkite tie, ką tas domina.